Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Labai diena, ponės ir ponai, paprašysiu užimti savo vietas. Pradėsiu regioninės plėtros komiteto posėdį. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti darbo atvarkę. Noriu pasiūlyti pakeitimų darbo atvarkėje. komisija Europos parlamentui perdavė deleguotą į aktą. Jūs jau gavote iš ankstinį įspėjimą dėl to, kadangi jis jums buvo pateiktas kaip projektas 2014 m. gruodžio mėnesį. Jo paskutinė versija buvo pateikta balandžio 29 dieną. Ten yra pateikiami techniniai aspektai susiję su viešojo ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimu. Europos parlamentas turi jį patvirtinti arba atmesti birželio mėnesio plenarinėje sesijoje. Komisija trumpai pristatys deleguotą į aktą rytoj ryte. Tai bus punktas prie kitų darbo tvarkės klausimų. Tuomet bus numatytas galutinis terminas, gegužės 11 diena Iki tos dienos bus galima pateikti prašymus ir pakeitimus. Jei galite pritarti šiam pakeitimui, tai yra vienas papildomas punktas rytoj ryte, trumpas pristatymas bus iš komisijos pusės, tai ar galime patvirtinti darbo atvarkę su šio pakeitimu? Taip? Panisteroj. Labai ačiū. Aš tikėjausi, kad komisijos narys ateis ir atsakys į mūsų klausimus, kaip įmanoma greičiau. Aš tikėjausi, kad komisijos narė dalyvaus gegužės mėnesio posėdė. Gal galite papasakoti daugiau, jei jie atvyks ar turės laiko atsakyti mūsų klausimus, nes praėjusį kartą ji turėjo išvykti parlamento nariai tuomet negavo atsakymų. Tai kaip dabar viskas numatoma, ar skirta pakankamai laiko? Dėkoju už Jūsų klausimą. Aš planavau Jūs informuoti apie tai per koordinatorių posėdį, kadangi buvo nuspręsta pasikalbėti su komisijos nare, bet kuriuo atveju esu pasirengusi informuoti visus regionų plėtros komiteto narius. Mes sustikome su komisarė Kresel ir ji dalyvaus mūsų posėdėje birželio mėnesį. Birželio mėnesį. E, tai jau patvirtinta. Tai yra planuojama ir ji dalyvaus birželio mėnesio posėdėje. Dėl laiko. Mes pasistengsime suteikti pakankamai laiko, kad jie galėtų atsakyti į klausimus. Manau, kad jūs turėsite klausimų iš praėjusio posėdžio, taip pat bus iškelta ir naujų temų, kurias reikės aptarti. Taigi komisarė dalyvaus birželio mėnesio posėdėje. Dėkoju. Ar galime patvirtinti darbo atverkę? Labai ačiū. Dabar galime pereiti prie antrojo darbo atvarkės punkto, tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas. Tai yra kovo 26 dienos posėdžio protokolas. Kovo 26 dienos. Ar balandžio mėnesio tai yra protokolas? Ne. Atsiprašau, mes atšaukėme balandžio mėnesio posėdį, todėl dabar turime posėdžio protokolą iš kovo 26 posėdžio. E, turite šį protokolą tarp savo dokumentų. Kaip ir įprasta, jei niekas neišreikš prieštaravimo, tai laikysime protokolą patvirtintų. Ar gerai? Dėkoju. Toliau pirmininkės pranešimai. Aš turiu tik du pranešimus. Tik noriu priminti, kad rytoj 10 val. ryte vyks balsavimas Norėčiau paprašyti jūsų nevėluoti ir laiku atvykti į posėdžių salę. Taip pat paprašysiu nepamiršti balsavimo kortelių. Manau, kad reikės pasitikrinti rytoj balsus, o antrasis pranešimas yra štai koks. Rytoj po pirmos 45 vyks pirmasis darbo grupės susitikimas. Gausime informaciją iš regionų generalinio direktorato. E, tai bus informacija susijusi su pirmuoju, pirmąją e, darbo grupės tema. Ar kažkas neaišku? Gal aš šiek tiek pasimečiau? Kažkas Ar 25 diena nėra atostogos, ar jūs sakėte 25 dieną? Rytoj po pirmos 45. Po pirmos 45 vyks darbo grupės susitikimas kit, kitoje posėdžių salėje. Tai tokie mano pranešimai. Dabar galime pereiti prie pirmojo svarbaus šiandienos klausimo. Tai yra e, mūsų komiteto e, projektas dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir patikimo ekonomikos valdymo bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairių. 23 straipsnė yra numatytas mechanizmas, kuris sujungia Europos struktūrinius ir investicinius fondus su patikimo ekonomikos valdymu. Praėjusiu metu Liepos mėnesį komisija patvirtino komunikatą dėl pirmosios straipsnio dalies, e, tai yra dalis nuo pirmos iki aštuntosios. Jose yra nuostatos, pagal kurias komisija gali prašyti valstybių narių e, perprogramuoti dalį finansavimo. Kovo mėnesį mūsų pranešėjas Blanko Lopės išdėstė savo pirminės mintis, o šiandieną jis pristatys e, savo nuomonės projektą. Siūlyčiau pakeitimus teikti iki antradienio, iki kovo 19 antradienio, atsiprašo pirmininkė, iki gegužės mėnesio 19 dienos vidurdienio. Mes balsuosime dėl to Liepos mėnesio posėdžio metu. Pranešėjas šiandien yra čia, turime pana Lopesą, taip pat šešėliniai pranešėjai dalyvauja. Be to, ponas Suaž čia taip pat yra, jis atstovauja regionų komitetą, jis yra e, šio komiteto vicepirmininkas. Jis taip pat mums pateiks regionų komiteto nuomonę po to, kai e, viską aptars komiteto nariai. Taigi, ponė Lopesai, žodis jums. Muchas gracias, eh, prezidenta. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Manau, kad kalbėsiu daugumos vardu, kai sakau, kad regija komitetas turėtų padaryti viską, kad makroekonominės nuostatos, kurios nurodytos 23 straipsnėje, būtų įgyvendintos skaidriai ir politiškai teisingai ir sąžiningai. Ir būtent dėl to, e, būtent tai ir yra viso šio pranešimo esmė, kurią norėčiau šiandien pristatyti. Šiame dokumente svarbiausia yra tai, kad turėtų įsitraukti Europos parlamentas į visą perprogramavimo arba sustabdymo procesą, kaip nurodyta 23 straipsnėje. Regis Europos parlamento dalyvavimas e, fondus perprogramuojant ar sustabdant, tai yra tas skaidrus fondų įgyvendinimas, taip pat ir makroekonominių sąlyginių nuostatų įgyvendinimas. Tačiau įgyvendinti reikia atsižvelgianti į asociacijos principus, į e, daugias luoksnę valdyseną, taip pat reikia atsižvelgti į priemonių proporcingumą. E, Atsižvelgiant į dabartinę situaciją įvairiose valstybėse narėse ir atsižvelgiant į situaciją regionuose, kuriuose šiuo metu yra rimtų socialinių ekonominių problemų, mums atrodo, kad tie fondai e, galėtų sudaryti labai svarbę biudžeto dalį ir tai reikėtų atsižvelgti. Tai paminėta teksto 12, 15 ir 17 dalyje. Mes esame susidūrę su labai rimta krize ir kartais matome, kad Europos fondai yra vienintelė investicijų forma daugelie regionų ir daugelie ES teritorijų. Kai dėl Europos parlamento komisijos ir tarybos, tai visos trys institucijos turi struktūriškai diskutuoti, kad būtų užtikrintas koordinavimas ir kad būtų galima e, visame procese tinkamai e, užtikrinti tinkamas informacijos rautą, kaip nurodyta 23 straipsnėje. E, parlamentas turi būti nedelsiant informuotas, jeigu yra pateikiama kokia nors peticija ar koks nors prašymas perprogramuoti fondus, kad būtų galima tinkamai laiku sureaguoti ir taip pat, kad savo ruoštų į tai atsižvelgtų ir ES komisija. Todėl norėčiau e, paprašyti ir komisijos e, būti atskaitingai. Kai kalbame Europos parlamento vaidmenį atliekant perprogramavimą arba sustabdymą ir tai nu, yra nurodyta 24 ir kitose dalyse. Tai dėl šių dalykų būtų galima dar padiskutuoti, pateikta pakeitimų, kurie tikriausiai padės patikslinti tekstą, gal dar ir sulauksime pakeitimų per kitas kelias savaitės. Tikėkime, kad ir kitos frakcijos pateiks pakeitimų nes būtų gerai įtraukti į šį darbą kuo daugiau frakcijų. Taigi tai yra pats svarbiausias dalykas pranešime ir norėtume, kad komisija pateiktų papildomų duomenų dėl makroekonominių mechanizmų ir dėl jų poveikio regioniniam vystymuisi, taip pat integracijai Europos valdysenai ir šiai politikai. Taip pat prašome informacijos dėl to, kaip sanglaudos politika prisidės prie konkrečių rekomendacijų gyvendinimo. E, kalbant apie atskiroms šalims skirtas rekomendacijas. Į visą, šį, į visą šį darbą reikia įtraukti ir tarybą, tai nurodyta šeštoje dalyje, kartu su valstybėmis narėmis išnagrinėti visas galimybės dėl to, kaip būtų galima tinkamai įgyvendinti 23 straipsnio nuostatas, tai nurodyta dešimtoje dalyje. Ir taip pat prašome, kad būtų paaiškinta, kaip bus atsižvelgta į horizontalius principus kad būtų galima veiklą vykdyti iš apačios į viršų, taip pat išnagrinėti tokių priemonių poveikį regioniniu mastu, jeigu būtų imtasi tokių priemonių, kaip nurodyta 23 straipsnio nuostatose. Dar norėčiau pakalbėti apie pasiektų rezultatų poveikį. Jeigu būtų taikomas 23 straipsnis, tai mums reikėtų žinoti, apie kokias sumas kalbame, apie kokias programas ir koks būtų poveikis regionų konkurencingumui ir augimui. Tai yra svarbiausi pranešimo aspektai, bent jau man jie yra labai svarbus, todėl norėjau juos paminėti. Kalbant kritiškai kalbant apie tą mikro, makroekonominės valdysenos nuostatą. Tai vyko diskusijos, buvo keičiamas nuomonėmis ir buvo išsakyta tokia nuomonė, ją išsakė dauguma. Dokumentas yra subalansuotas, mes negalime nei pakeisti, nei išbraukti 23 straipsnio, bet turime užtikrinti, kad būtų sąžiningai ir demokratiškai gyvendinamas šis 23 straipsnis. Kai kalbame apie makroekonominės sąlygas, Tai mūsų požiūris yra kritiškas, mes atsižvelgėme į regionų komiteto požiūrį, kuris irgi yra kritiškas ir, kaip žinote, pirmininkė, mes šį klausimą aptarėme su regionų komiteto atstovais. E, pritarčiau, jeigu komisija laikytųsi atsargaus požiūrio, jeigu komisija, kad komisija norėtų kiek įmanoma apriboti perprogramimą ir sustabdymą, nes e, per dabartinį laikotarpį yra įgyvendinamos įvairios programos ir jau atsižvelgta į šalims skirtas rekomendacijas, į tarybos rekomendacijas, į visą tai atkreiptas dėmesys. Į savo pranešimą negalėjau traukti kai kurių dalykų dėl to, kad yra, ne, nebuvo galima to padaryti dėl e, dokumento ilgio, dėl perprogramavimo ir sustabdymo, tai turėtų būti priemonė, kurios būtų imtasi paskutiniu atveju, kad nebūtų padaryta žala sanglaudos politikai. O dabar laukiu jūsų nuomonių, laukiu jūsų pastabų. Ypač tikiuosi, kad galėsime padiskutuoti remdamiesi pakeitimais ir kad galėtume kartu nuspręsti dėl šio pranešimo. Ačiū ponai Blanko Lopes, o dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Polčiak, prašau. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo pristatymą. Ponas Blanko Lopes pristatė pranešimą, kuris mano nuomonė yra labai kokybiškas ir kritiškas, bet visą tai yra gerai nes tai atitinka mūsų Europos parlamento poziciją dėl 23 straipsnio ir galimo jo poveikio. Šis straipsnis dar nebuvo taikytas, komisija gali priimti sprendimą dėl perprogramimo, taryba gali priimti sprendimą dėl lėšų sustabdymo jeigu būtų pažeistos tam tikros nuostatos, bet, yra ir, bet jeigu būtų nesilaikoma tam tikrų makroekonominių sąlygų. Esu įsitikinęs, kad ponas Lopez atsižvelgė į visas kolegų užsakytas pastabas kovo mėnesį. E, kai kurios aspektus reikėtų patikslinti, tačiau asmeniškai norėčiau pasakyti, kad tai yra kokybiškas pranešimas. Dėl papildomų aspektų, dėl še, aštunto, aštuntos dalies, ten kur rašoma apie partnerystės susitarimus, tai šioje dalyje manau, kad tam tikros yra tam tikros šalims skirtos rekomendacijos ir kiti dokumentai, kurie leidžia komisijai priimti sprendimus dėl tų programų, kurias įgyvendinant nesilaikoma konkrečių sąlygų. Sakykime, tais atvejais, kai reikėtų perprogramavimo, tai turėtų būti daroma tik išskirtiniais atvejais. Dėl vienuoliktos dalies. Dėl per didelės administracinės naštos. Jeigu teisės aktas patvirtinamas per vėlai, pavyzdžiui, kai kalbama apie SAI fondus 2014-2017 e, metams, kaip nurodyta daugiametėje finansinėje perspektyvoje, arba jeigu daug jėgų reikalaujantis procesas e, trukdo įgyvendinti nuostatas. Komisija turi tam tikrus pajėgumus ir tokiais atvejais reikštų, kad nevyksta struktūrinis dialogas. Ir tokiu būdu iškiltų grėsmė savalaikiam sanglaudos politikos įgyvendinimui dėl 17 dalies proporcingumo principo įgyvendinimo. Nepamirškime, kad jeigu nebus valstybės narės neįgyvendins įsipareigojimų, tai nebūtinai tai bus dėl to, kad joms trūksta drausmės, gali būti ir kitokių priežasčių pavyzdžiui, gali būti įvairių e, stichinių nelaimių ir visa tai turi būti, turi atsispindėti dokumente. Dėl 19 dalies, dėl informacijos teikimo. Esu įsitikinęs, kad šiek tiek būtų galima pakeisti tą dalį, kai kalbama apie keitimas informaciją, apie tai, kad ES institucijos e, turi prieigą prie informacijos būtų galima paminėti ir tai, kad valstybės narės galėtų turėti prieigą prie informacijos, nes jeigu nepaminėsime valstybių narių, tai bus didelė klaida. O dėl Europos parlamento vaidmens, kas yra nurodyta pranešimo 24 dalyse nuo 24 iki 8, iki 28, tai būtų gerai, kad būtų konkrečiai paminėtas mūsų komitetas. Manau, kad tai labai svarbu. Ir galbūt reikėtų paminėti ir regionų komitetą, kodėl ne. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad šis e, pranešimo projektas yra puikus, puikiai bendradarbiavome su pranešėjų Lopės ir laukiame kitų galimybių. Toliau pane Tomašić. Hvala lijepa. Čestitam izvjestitelju Lopez. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, mm, kad parengė tokį puikų pranešimą. Jame randam tikrai gerų rekomendacijų dėl ekonominės valdysenos. Bet to, kas yra svarbu, uh, Čia pabrėžiama, kad sprendimai dėl perprogramavimo arba sustabdymo pagal 23 straipsnį turi būti visiškai pagristi, tam, kad tikrai užtikrintume skaidrumą ir, ir tinkamą peržiūrą. Sanglaudos politikos e, investicijos per 14-20 metų laikotarpį parems e, e, valstybių narių politiką ir kartu laikantis integruotų gairių ir nacionalinių reformų programų. Na, išlieka tas pagrindinis tikslas - tarybos rekomendacijų įgyvendinimas, e, būtent dėl to, kad nereikėtų, e, reikėtų vengti netinkamos politikos. Tad investicijų ir struktūriniai fondai patys svarbiausi tam, kad būtų galima skatinti ES regionų plėtrą. Todėl komisija 23 straipsnį turėtų keisti laikydamasi proporcingumo principo, atsižvelgdama į e, regionų e, realią padėtį. Valstybės narės ir regionai susiduria su e, ekonominiais sunkumais, o e, investicijų fondų lėšos tikrai labai didelę vietą užima. Na, o dabar, jeigu dažnai būtų perprogramuojama, tai tada pakirstų mm, partnerysčių, sakykime, padėtį ir dėl to tada gali kilti netinkamų sankcijų vietos ir regioninėms valdžios institucijoms, o jos iš tikrųjų uh, E, šiaip jau valdo 23 procentus viešųjų lėšų. Todėl e, komisija turėtų pirmą įvertinti e, peržiūrą tų priemonių, kurios numatomos pagal 23 straipsnį. Labai ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Van Miltenburgui. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Norėčiau pirmą atsiprašyti šešėlinio, šešėlinio pranešėjo e, vardu, Suomijos atstovo vardu, kuris grįžo į Suomijos politiką po paskutinių rinkimų. Tad jo vardu dabar kalbėsiu. Dabar dėl šio pranešimo e, projekto, tai priminsiu tai, kas buvo pasakyta per ankstesnės diskusijas apie reglamentą ir apie 23 straipsnį. Taip, mes manom, kad tinkamas ekonomikos valdymas ir fondų e, veiksmingumas neprieštarauja vieni kitam, tai yra savokos, kurios puikiai dera. Bet kita vertus norėtume, kad 23 straipsnis, e, kai bus taikomas, kad jis neįstumtų į pavojų sanglaudos politiką, e, kad iš tikrųjų tie, kas naudosis struktūrinių fondų lėšomis, kad tos lėšos juos pasiektų. Praeitie dėl bendrųjų nuostatų reglamento susitarti labai sunku buvo, ypač e, dėl makroekonominės sąlygos savokos sunku buvo susitarti. Komisijos e, tarybos, taryboje buvo išsakyta labai įvairių nuomonių, net ir parlamente. Na, o dabar jau mes turim kompromisą, kuris toli gražu dar netobulas, bet vis dėlto tai yra jau kompromisas, kuriame jau pasiekta tam tikra pusiausvyrą. Na, o dėl paties pranešimo, tai mes kritiškai vertinam. Manytume, kad 23 straipsnių reikia, 23 straipsnių dėl makroekonominių sąlygų, nes e, šiaip jau mes turėtume vėlgi įvertinti, kaip nuostatos veiks e, praktiškai. Antai 14 14 straipsnė, straipsnė e, rašoma, kad mes, mūsų komitetas, ne, ne, ne, ne, mums nepriimtina nu, nuostatos, kurios, kuriomis būtų savotiškai baudžiamos regioninės ir vietos valdžios institucijos. Jei e, antai valstybėse narėse nebus, sakykime, tinkamos ekonomikos valdysenos, o tada ir tada 23 nuost, straipsnio nuostatos e, bus taikomos kaip kraštutinė jau priemonė, tai tada e, rezultatas bus toks, kad nacionalinės institucijos iš tikrųjų e, negalės toliau daryti investicijų. Mhm. Tad e, vėlgi mes laikomės mūsų, e, mūsų pirminės Alde frakcijos pozicijos ir mes savo pastabas ir tą poziciją dar kartą pateiksim pranešėjui, bet šiaip jam labai ačiū už gerą darbą. Pirmininkė, labai ačiū. Ponios Martino Sandersen nematau salėje, ji nežinau ar kas ją, e, kas ją pavaduos, ne. Tai tada žodį suteiksiu poniai Vana. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti mūsų šešėlinio pranešėjo broniaus Ropės vardu. Jo, jo, jo vardu kalbėsiu. Pirmiausia, makroekonominės sąlygos e, nuostata labiausia rūpi žaliųjų frakcijai, nes mes baiminamės, kad dabar, kaip jis suformuluota, jį gali tikrai pakengti negu padėti. Bet kita vertus, e, vėlgi šis pranešimas geros kokybės, pasiekta gera pusiausvyra, bet kita vertus e, numatomos tam tikros sankcijos e, nevykdant nuostatų. Ne Maničiau, e, šiaip čia įtvirtintas tikrai geras pagrindas, kuriuo toliau galėtume diskutuoti. Suprantama, mes dar turim kai kurių formuluotės pasiūlymų. Pavyzdžiui, norim, kad būtų pabrėžtas makroekonominės sąlygos kaip, e, kaip kraštutinės sąlygos ir kartu, kad komisija e, turėtų įrodinėti savo sprendimus. Be to, jeigu bus perprogramuojama, tai tada e, reikia, reikėtų tada įtraukti ir, į, e, įtraukti ir nacionalinės programas. O apskritai mes tikimės, kad pranešėjas ir toliau bendradarbiaus su šešėliniais pranešėjais, kaip kad buvo iki šiol daroma ir kad iš tikrųjų e, pavyks tada tikrai balsuoti už gerą pranešimą ir, ir linkiu to pranešėjui. Pone Demartu. Damato. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai už puikų darbą. Kaip ir kiti kolegos sakė, ir aš pasakysiu, kad kalbam apie labai kontroversišką klau... temą, pirmiausia, makroekonominės sąlygos svarbiausias dalykas, dėl kurio nesutarėm. Na ir dabar vėlgi laukiu pasiūlymų, rekomendacijų. Uh, Na, o mano galva 23 straipsnio nuostatos kelia abejonių daugeliui politinių mūsų parlamento frakcijų. Kalbama apie proporcingumo, subsidiarumo principus, apie tai kalbama 15-17 straipsniuose, kartu 14 straipsnį E, kalbama apie tai, e, kad jei kokia nors valstybė narė e, tiesiog ne, ne, ne, nesima tam tikrų priemonių, tai, tai neturėtų statyti šiaip jau į pavojus pačiu, pačios anglaudos politikos. Bet kita vertus, vėlgi e, nuostata nes, ne, neįvertina tos padėties, kad vietos ar regioninės institucijos tiesiog neatsako už e, E, centrinį biudžetą. Antai šeštojoje ataskaitoje sakoma, kad e, biudžeto, valstybės biudžeto e, biudžeto deficito mažėjimas atitinka šiaip nustatytas nuostatas ir todėl nereikėtų bausti regioninio ir vietos institucijų. Taip, yra kartu šalims skirtų specifinių rekomendacijų, apie jas e, užsimenama pranešime, nes į jas komisija turės atsižvelgti, kai bus primami perprogramavimo sprendimai. Bet manyčiau, reikėtų atsižvelgti į riziką, kuri susijusi kai, e, su tuo, kai e, ekonomikos valdymą tiesiogiai siejam su struktūriniais ir investicijų fondais. Sutinku su daugeliu kolegų, kurie e, minėjo, kad gairėse ne, neįvardyjamas konkretus Europos parlamento vaidmuo, e, kai e, priimami perprogramavimo ar sustabdymo sprendimai. Čia vėlgi pagal 23 straipsnį. Kaip jau sakiau, pranešimas yra labai geras, ir, bet tikiuosi, kad kai susitiks šešėliniai pranešėjai ir bus pateikti pakeitimai, tai galbūt tada mums pavyks susitarti dėl investicijų nuostatos performulavimo reikės tada vėlgi įvertinti, kaip e, bus elgiamasi su nacionalinėmis e, regioninėmis investicijų programomis. Ir tai bus siejama su makroekonominėmis sąlygomis. Pirmininkė, labai ačiū, dabar išgirdom šešėlinių pranešėjų pasisakymus ir toliau tada žodį suteiksiu kitiems. Pirmiausia, ponui Buštinaru. Labai ačiū, Buštinaru. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ir padėkoti kolegai Blanko Lopės už puikų pranešimo projektą nes e, iš ties dabar, kai bus atsižvelgta į puikias šešėlinių pranešėjų mintis, tai manyčiau tada tikrai turėsim panašų e, gerą tokį pranešimą, kokį mums pavyko pasiekti praeisiais metais, ar tiksliau 2013 metais irgi pačia panašia tema. O čia kas yra svarbu, kad aiškiai įvardyta, jog sustabdymas lėšų išmokėjimo tai iš tikrųjų paskutinė priemonė, kurios galėtų griebtis Europos komisija, tačiau jeigu jos reikėtų griebtis, tai, tai, tai reikėtų daryti visiško skaidrumo atmosferų, įtraukiant būtent Europos parlamentą, regionų komitetą. Bet, kaip buvo pasakyta, tai būtų jau kraštutinė priemonė ir vėlgi, kuri numatyta pagal makroekonominės sąlygas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Labai svarbu, kas čia pasakyta, tiesiog e, imtis prevencijos tam tikrų veiksmų, kad ne, nereikėtų sustabdyti fondų lėšų išmokėjimą. Nes e, e, šiaip jau tai, kas išmoka ar turės išmokėti pinigus, tai yra regionai ir, ir šiaip jau, o sanglaudos politikos e, tikslas e, ne tai, kad kažkaip bausti regionų, nereikėtų pamiršti sanglaudos politikos pagrindinio tikslo. Tad dabar e, norėčiau, kad e, jeigu komisija vis dėlto pri, ryštusi priimti sprendimą dėl lėšų sustabdymo, e, tai e, tą reikės padaryti vėl visiško, visiško skaidrumo atmosferoje, tiesiog pranešant e, parlamentui, bet kita vertus geriau vis dėlto imtis prevencijos veiksmų, negu, negu kad griebtis tos kraštutinės priemonės. Nes dažnai, e, šiaip jau, dažnai vietos ir regioninės valdžios institucijos tiesiog suklysta, tai klysti yra žmogiška. Ir todėl vėlgi reikėtų e, kartuoti e, pranešime, kad reikėtų vėlgi stiprinti regioninių vietos institucijų gebėjimus tam, kad šios galėtų vengti klaidų užuot vėlgi kumuliatyviniu būdu primesti tam tikrus lėšų išmokėjimo sustabdymus. Tiesiog reikėtų užtikrinti, kad e, e, projektai, kuriuos įgyvendina regionai ir panašiai, kad jie būtų gerai parengti, atitiktų visokias kitas sąlygas ir tik tai ne, tik tai tam tikrais ne, negausiais atvejais būtų galima tada tu matyti e, fondų lėšų e, sustabdymą. Tad dar kartą labai ačiū už nuveiktą darbą. Aš tikiuosi, kad bendromis pastangomis mes tikrai turėsim gerą pranešimą ir komisija mums padės. Pone Milėčič dabar. That, uh... Labai ačiū. Aš norėčiau pabrėžti, kad geras ekonomikos valdymas yra viena iš iš ankstinių sanglaudos politikos, vienas iš iš ankstinių reikalavimų. Nereikėtų skirti centrinio ir regionų e, valdžios, kadangi jie visi sudaro vieną vienetą. Mes turėtume atsižvelgti į gerą ekonomikos valdymą ir tai, kaip remti tai sanglaudos politikos kontekste. Aš norėčiau iškelti klausimą dėl šios nuomonės. Tai yra aštuntasis punktas, ten, kur yra kalbama apie bendrus dalykus. Pranešėjas sako, kad partnerystės susitarimai ir programos e, pasirinktos pagal esamą programavimo laikotarpį yra atsižvelgiamos į rekomendacijas skirtas konkrečiai valstybei nariai. Remdamasis tuo, jūs kitose nuomonės dalise sakote, kad reikėtų vengti reprogramavimo. Todėl, kad partnerystės susitarimuose yra tos e, šaliai specialiai skirtos rekomendacijos. Bet man kila klausimas, ar tai iš tikrųjų vyksta realybėje. Aš žiūrėjau kai kurias veiklos programas, į partnerystės susitarimus ir neradau tų sąsajų su rekomendacijomis skirtomis konkrečiai šaliai. Kaip šalis ketina finansuoti parengtas rekomendacijas per veiklos programas. Kokie veiksmai yra numatomi veiklos programuose, kurie yra susiję su e, tomis rekomendacijomis skirtomis konkrečiai šaliai. Tai gal e, galėtume gauti analizę, nes reikėtų paaiškinti, kaip yra stebima tas ryšys. E, kurio tikrai reikėtų ir jeigu jis egzistuoja, tai tuomet tikrai perprogramavimo reikėtų vengti. Labai ačiū, dabar ponas Etman. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Dėkoju Jums už puikų darbą. 23 straipsnis, toks koks jis yra dabar, man atrodo priimtinas. Bet tai nereiškia, jog nėra visiškai jokios rizikos. Tai minėjo ir ankstesni kalbėtojai. Pats pranešėjas taip pat to nepamiršta savo nuomonės projekte. Bet kuriuo atveju komisijos rekomendacijos yra logiškos ir teisingos. Mes privalome garantuoti, kad būtų išlaikyta dėrybų galimybė su Europos komisija. Reikia nepamiršti tų įgyvendinimų pakeitimų srities bei metodų. Privalome užtikrinti, kad tos dėrybos vyktų tam, kad visi galėtų susėsti prie vieno stalo ir aptarti siūlomus pakeitimus. Bet aš manau, kad komisija neturėtų laukti iki pačios paskutinės minutės, kol gautų perprogramavimo prašymą. Jei yra priežasčių perprogramavimui, tai komisija turėtų tai aiškiai nurodyti ir aptarti visą tai su suinteresuotomis šalimis. Aš manau, kad pranešėjas tai paminė, bet mano supratimu reikėtų pabrėžti sanglaudos politikos vaidmenį. Ypač kai turime omenyje krizę, iš kurios mes dabar e, kylame. Struktūriniai fondai ir sanglaudos politika yra e, tarsi apsauga valstybėms narėms. Būtent tai leido šalims toliau užtikrinti viešasias ir privačias investicijas. Būtent sanglaudos politika susilpnino neigiamą krizės poveikį. Kalbant apie perprogramavimo mechanizmą ir ar jis turėtų būti įgyventintas, tai pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į visus įmanomus faktorius ir taip pat konkretaus regiono specifikacijas. Daugelį valstybių narių egzistuoja skirtumai tarp įvairių regionų. Tų regionų BVP nėra vienodas. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad pritariu pranešėjui dėl teiginio, jog Kadangi parlamentas dalyvavo iki šiol procedūroje, tai neturėtų būti ir e, toliau užstumtas. Atsiprašau, aš pasižymėjau, kad jūs norite pasisakyti, bet dabar suteiksiu žodį pranešėjai, kuris e, sureaguos, e, ponui Polčia, kuris sureaguos į ankstesnį pasisakymą. Pane Maleteč apie tai kalbėjo taip pat ir kitas kolega minėjo nuobaudas regionams. Daugelėje valstybių narių tie regionai yra ganėtinai finansiškai nepriklausomi. Pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje, kalbant apie valstybinę skolą, tai 95 procentai valstybinės skolos kyla iš pačios e, centrinės valdžios. Todėl aš nemanau, kad būtų proporcinga kalbėti apie tokias nuobaudas. Jei komisija pasitelktų tokias sankcijas, tai jos turėtų neigiamą poveikį regionams ir savivaldybėms. Tai yra akivaizdu. Tokia situacija būtų labai nepalanki. Mes neturime mechanizmo, kuris leistų rasti pusiausvyrą kuris leistų pasirinkti geresnį kelią. Bet kuriuo atveju regionai neturėtų būti laikomi atsakingi už tą valstybinę skolą. Pavyzdžiui, Graikijoje centrinė vyriausybė nori pasinaudoti regionų ir savivaldybių e, situaciją, kadangi ten ekonominis valdymas yra geresnis. Labai ačiū. Aš taip pat noriu prisidėti prie komplimentų skirtų uh, nuomoniai. Jei prisimintume politinės diskusijas, kurios vyko per praėjusią parlamento kadenciją, tai pamatytume, jog tai yra uragano širdis, būtent čia yra patys svarbiausi dalykai. Taigi mums reikėtų gerai išanalizuoti situaciją ir numatyti tolesnį komiteto darbą per ateinančius mėnesius. Dėl 14 dalies Mes kalbame apie tai, kaip e, viskas sudėtinga nacionaliniai vyriausybei, kaip sunku jai spręsti tuos makroekonominius klausimus. Tačiau kodėlgi nereikėtų padėti tuo atveju? Aš manau, kad čia kyla klausimas dėl noro spręsti tas mikroekonominės problemas. Jei valdžia to noro neturi, tai čia ir šuo pakastas. Aš norėčiau žinoti štai ką. Jūs 27 dalyje aiškiai apie tai kalbate. Kadagi regioninės plėtros komitetas galės peržiūrėti tas šaliai skirtas rekomendacijas, kada bus galima matyti perprogramavimą Aš norėčiau matyti konkrečius dokumentus. Mes turėtume gauti metinę ataskaitą dėl regioninės politikos, dėl panaudotų regioninių fondų ir taip pat 23 straipsnio. Aš nemanau, kad toks prašymas yra per didelis. Kai turėsime tuos dokumentus, tada galėsime viską aptarti. Reikia, kad visi suprastų, kaip šis straipsnis yra susijęs su mūsų politikos sritimi. Mums yra būtinos tos ataskaitos tam, kad galėtume išreikšti savo poziciją. Būtent tai yra svarbiausia mano supratimu. Ekon dabar vyksta labai plačios diskusijos dėl to, kaip galima vykdyti gerą ekonomikos politiką ir kaip tinkamai gyvendinti Europos semestrą. Čia mes grįžtame prie tų pačių esminių dalykų. Aš matau, kad Kryl čia yra. Tikiu, jog labai svarbu buvo pabrėžti prevenciją diskusijų metu tikrai reikia prevencinių priemonių. O mes dabar svarstame galimybę, ar galima perprogramuoti, jei tai yra būtina. O dėl mokėjimo sustabdymo, tai mes turime įvairių priemonių, kurios leidžia nesirinkti sustabdymą. Tai yra E, nedarbo skaičiai ir panašiai. Yra įvairūs aspektai, kurie visi sudaro sprendimo, kuris buvo priimtas pagrindą. Tam sprendimui pritarė dauguma. Yra numatyta daug saugiklių, daug atsargos priemonių. Tad mes e, tikrai nenorime, kad sustabdymas būtų tarsi giljotina, tai yra jau pati kraštutiniausia priemonė. Kaip jau sakiau, tai yra tarsi saugikliai, e, kurie, e, jeigu nepasteisina, tik tada jau galima eiti prie tos kraštutinės priemonės. Be to sakiau, kad mums reikia dokumentų, su kuriais galėtume dirbti. 25-27 e, dalyje pranešės būtent apie tai ir kalba. Labai ačiū. Atrodo, kad daugiau niekas pasisakyti nenori, tai e, sutiksiu žodį ponui Van Karsel. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė pranešėjas. Aš taip pat norėčiau jį pasveikinti parengus tokią puikią nuomonę. Aš jai pritariu, kadangi aš pats buvau 29 metus vieno regiono pirmininkas. Regionų komiteto pirmininku buvau. Taigi, Aš esu čia tam, kad pasakyčiau, jog ši nuomonė labai taikli. Be to noriu pasakyti, kad šioje nuomonėje yra puikiai atspindimas parlamento nuomonės ir pozicijos. Sveikinu Jūs su tuo, visiškai pritariu tam, ką Jūs čia dėstote, manau, kad tai puikiai viską apibendrinačiau. Ačiū. Daugiau nematau komiteto narių prašančio žodžio, taigi sutikiu žodį ponai Suaš. Jis atstovauja Koter grupę regionų komitete. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš esu iš regionų komiteto Koter e, komiteto e, pranešėjas tą pačią temą ir mes e, priėmėm irgi savo pranešimą, kurį, kuris buvo patvirtintas vienbalsiai. Dabar Pirmiausia, pradėsiu nuo pasveikinimo žodžių pranešėjui už tikrai nuveiktą darbą, už kokybišką darbą. Iš tikrųjų buvo nemažai kas veikti ir matau, kad pranešėjas atsižvelgia į nemažai tų pastabų, kurios buvo įsakytos mūsų komitet, komitete. komitete Tad mes irgi e, prieštaraujam e, makroekonominės sąlygos e, nuostatai dėl panašių priežasčių, kurias e, išdėstė nemažai jūsų. Ir mes irgi prašom, reikalaujam e, šiaip jau pakeisti, modifikuoti šią nuostatą. Be to mes atkreipiam dėmesį į keletą klausimų, juos labai trumpai paminėsiu. Klausimai tokie. Antai mes pageidautume, kad būtų atsižvelgta į riziką ir bet aš pats esu iš Alpių regiono, vieno didžiausių regionų ir Prancūzijos regionų asociacijai atstovauju, tad iš tikrųjų ir galiu pasakyti visiems, E, kurie, kurie šiaip jau kaip jūs, kaip ir, kaip ir mes, e, kaip ir aš pats e, dirbom regionuose. Noriu pasakyti, kad mes vis dėlto turim įtikri, užtikrinti stabilumą, o, o būtent makroekonominių sąlygų nuostata, kaip jis suformuluota, kelia grėsmę stabilumui. Antras dalykas reikėtų kartu labai atidžiai, atsargiai e, vertinti būtent perprogramavimo nuostatą. Nes 15 e, metais tiesiog rankų pirštų užtektų, e, užtektų suskaičiuoti e, regioninės programas, vėlgi gaunant struktūrinių fondų lėšas Tad mes turėtume labai realiai įvertinti būtent įgyvendinamų programų skaičių ir panašiai. Aišku, ekonominių požiūrių gal perprogramavimas būtų pasi... pateisinamas, tačiau dėl to kiltų administracinė našta, programų vėlavimaisi ir, ir panašiai. Ir todėl mes turėtume labai atsargiai elgtis. Dabar trečias dalykas, čia beje apie tai sakė jau ne vienas kalbėtojas, dabar e, kad keičiant, sakykime, priimant perprogramavimo ar sustabdymo sprendimus, Europos parlamentas turėtų būti tiesiai įtrauktas į šiuos procesus. Ir be to, dažnai E, kalbant apie nemažai valstybių narių, tai regioninių e, tarybų politinė orientacija nebūtinai sutampa su centrinių vyriausybių politinė orientacija ir todėl tai yra labai svarbu, kad parlamentas dalyvautų. Ir dar e, paskutinė pastaba dėl metodo. Europos parlamentas jau turi tam tikrų priemonių, kuriomis pasinaudodamas gali konkrečiai e, stebėti, e, kaip, e, kaip būtent įgyvendinamos priemonės ir jūs turi tokių priemonių. Na ir toliau dėl investicijų. Tai priminsiu, kad mes pasisakom e, už tai, už visas tas priemonės, e, kurios įgalintų e, regioninės valdžios institucijas kuo daugiau investuoti, ne vien tik tai laikantis tos griežtos makroekonominių sąlygų nuostatos. Tad dar kartą labai ačiū už mūsų darbą ir mes, kaip sakant, jūsų rankose. Ačiū. Tikiuosi, kad tęsime ir toliau puikų bendradarbiavimą su regionų komitete. Ačiū Jums už Jūsų indėlį. O dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui von Breska. Prašau. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už pranešimo projektą. Ypač džiaugiamės tuo, kad šiame pranešime e, pritarėma, kad reikia laikytis komisijos gairėse nurodyto atsargaus požiūrio taikant 23 straipsnį. Taigi mes irgi siekiame stabilumo ir stabilumas yra svarbesnis dalykas už dažną perprogramimą. Dabar norėčiau dar pasakyti vieną bendro pabudžio pastabą. Perprogramimas nieko naujo, jis vyksta nuolat, tai yra naujas dalykas, nenaujas dalykas, per dešimties metų gyvendinimo laikotarpį gali keistis prioritetai ir tam tikrų momentų gali tekti priderinti prie to programas. 20 trečiame straipsnėje yra tik vienas papildomas dalykas, kalbant apie ankstesnės nuostatas. Yra tai, kad e, atliekant perprogramavimą, komisija turi iniciatyvos teisę prašyti valstybę narę perprogramuoti parengtos atskirom šalim skirtos rekomendacijos ir juose nurodoma, kad ES lėšos gali būti skiriamos spręsti konkretiems iššūkiams, kurie yra nurodyti šiuose skirom šalims skirtose rekomendacijose. Komisija privalo pateisinti bet kokį prašymą dėl perprogramimo, pateikti savo motivaciją. Na, o valstybė narė ir atitinkamas regionas gali rinktis konkrečias priemonės dėl to, kaip re, reaguoti į tas komisijo atskirom šalim skirtas rekomendacijas. Pačios valstybės narės gali pasirinkti, kokias priemonės reikės pakeisti ar kitaip įgyvendinti. Ne vienas komiteto narys minėjo tam tikrus dalykus ir aš norėčiau su juos sureaguoti. Pirmasis buvo šeštos dalies e, aštuntas punktas, kai prašoma papildomos informacijos dėl to, kaip bus įgyvendinamos atskiroms šalims skirtos rekomendacijos, kai kalbama apie šias naujos kartos programas. E, mes pradėsime šiais metais išsamų tyrimą ir išnagrinėsime, kaip atskirom šalims skirtos rekomendacijos ir struktūrinės reformos e, yra vykdomos teikiant paramą iš veiklos programų. Kaip žinote, dar ne visos jos buvo patvirtintos, e, dar reikia atlikti darbo, tačiau šį darbą pradėsime šiais metais. Taigi šių metų eigoje bus atliekama šis tyrimas, o vėliau jūsų komitetui pateiksime tyrimo rezultatus. Dar keletas pastabų. Pirmoji yra susijęs su 11 punktu. Mums kelia nerima tie patys dalykai kaip ir jums. Nenorime, kad visa procedūra būtų per daug sudėtinga. Mes stengiamės išvengti bet kokio persidengimo su Europos semestro ciklu, kad nebūtų jokio persidengimo dėl perprogramavimo, kalbant apie kitą semestro ciklą. Todėl komisijos tarnyboms yra nustatyti tam tikri terminai, nuostatos, kurių mes laikysimės E, kai bus pateiktas prašymas dėl perprogramavimo. perprogramavimo. Dėl 14 straipsnio mes pritarėme tam, kad biudžeto politika daro įtaką ir nacionaliniu, ir e, žemesniais lygmenimis. Ir klausimas yra, kaip tie žemesnieji lygiai reaguos Todėl visiems, visuose valdymo lygmenyse yra tam tikros atsakomybės. Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas dėl 24, dėl 24 dalies, 24 paragrafo savo gairėse mes neminėme Europos parlamento, todėl kad Komisija 2013 metais gruodžio mėnesį padarė pareiškimą ir joje, jame rašoma apie 23 straipsnio pirmas šešias dalis. Ir nuo 15 dalies yra rašoma apie parlamento vaidmenį, todėl šioje dalyje parlamentas neminimas, nes mes remiamės tik komisijos pareiškimu kuris buvo parengtas 2013 m. gruodį. Kaip žinote, 23 straipsnėje rašoma, kada ir kaip komisija turi informuoti Europos parlamentą, minimas struktūrinis dialogas, e, minimi skirtingi šios straipsnio gyvendinimo etapai. Taigi Europos parlamentas ne vieną kartą turės galimybę išsakyti savo uh, nuomonę dėl to, jeigu veiksmai bus neveiksmingi arba jeigu bus susta, sustabdytas e, finansavimas. Ačiū. Ačiū Jums, komisija. E, norėtume pasakyti, kad mes stebėsime jūsų veiksmus ir tikrai laukiame jūsų analizės, kuriuose pateiksite savo uh, analizės rezultatus dėl atskirų šalių. Taip pat stebėsime sanglaudos situaciją ir atskirom šalims skirtas rekomendacijas. Dabar kreipiuosi į pranešėją, ponę Blanko Lopez, ar norėtumėte sureaguoti? Ačiū, pirmininkė. Buvo užduota konkrečių klausimų Vienas iš jų buvo dėl aštunto straipsnio, komisijos atstovas jį irgi komentavo. Tai nurodyta gairėse dėl 23 straipsnio komisija minėjo gyvendinimo gairės dėl 23 straipsnio, Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už išsakytas pastabas. Pranešimas parengtas po diskusijų su šešėliniais pranešėjais. Man visada atrodė, kad mat, makroekonominės sąlygos remiantis 23 straipsnių, remiantis tomis e, diskusijomis, kurios vyko parlamente, e, komisijos pasiūlymas buvo atmestas vienbalsiai, o tai reiškia, kad norime užtikrinti, kad e, surastume kažkokį bendrą vardiklį, kuriam galėtų pritarti ir komisija, bet labai sunku tai padaryti, kadangi yra tokia didelė takoskira tarp šių dviejų pusių. Mes norime artėti link vidurio, ieškant kompromisų, rengiant labiau subalansuotą požiūrį. Na, suprantame, komisija irgi iškyla sunkumų. Tačiau komisijos ir komisijai, komisijos pozicija taip pat prisideda prie mūsų darbo, taigi norėčiau ir padėkoti komisijai už tai kai jau turėsime pakeitimus, kai surasime bendras nuostatas E, tai galėsime e, pasiekti konsensusą. Regionų komitetas pripažino, kad pasiūlymas yra subalansuotas, tačiau jau buvo atsiųsta pastabų, pasiūlymo dėl pakeitimų, vis dar turime laiko, dar galima siūsti pakeitimus dėl 23 straipsnio, taigi ačiū visiems už pastabas, Dėkoju visai komiteto komandai, kuri palengvino mano darbą, nes mes jau pusantro, dar pusantro mėnesio turėsime pabaigti darbo. Ačiū Jums, ačiū už šią e, teigiamą diskusiją. Norėčiau tik Jums priminti, kad pasiūlymų dėl pakeitimų pateikimo terminas yra gegužės 19 dieną vidurdienį. Na, o dabar teskime ir pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl, e, nuo, nuomonėmis dėl ES Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategija. Pranešėjas yra Alde frakcijos atstovas Ivan Jakovčič. 2014 m. birželio mėnesį e, kreipusis tarybai, mūsų komitetas parengė nuomonę dėl ES Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategijos. Ši strategija tai yra trečioji ES makroregioninė strategija, kuriai trauktos aštuonios šalis, pusė iš jų yra ES valstybės narės, tai yra Kroatija, Graikija, Italija ir Slovenija, o kitos šalis yra kandidatės Albanija, Juotkalnyje ir Serbija. Taip pat yra e, Bosnija ir Hercegovina, kurios yra potencialiai e, šalis kandidatės. Siekiama skatinti regione ekonominį vystimasi, kuriant, skatinant augimą ar kuriant darbo vietas. Sanglaudos politika atliks labai svarbu vaidmenį Siekiama padidinti regiono patrauklumą, konkurencingumą ir junglumą, išsaugant aplinką ir užtikrinant e, sveika, sveikas ir subalansuotas pakrančių ir jūrų ekosistemas. Pranešėjas yra Ivan Jakovčič, šešėliniai pranešėjai dalyvauja, taip pat ES komisijos atstovas dalyvauja. Pirmiausia, tikiu žodžiu Ivanui Jakovčič dėl pristatymo, pranešimo pristatymo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasakysiu, kad mano, kad ši iniciatyva, kuri buvo priimta iš apačios į viršų. Būtent e, jos autorės buvo e, vietos ir regioninės valdžios institucijos 2010 metais e, buvo vėlgi suteikė peną pirmininkaujančiai Italijai, kuri pirmininkavusiai Italijai, kuri, kuri buvo šita iniciatyva priimta praėjusių metų E, rudenį. Iniciatyva buvo labai, e, labai palankiai įvertinta tiek ES regionų valstybių, tiek ES narių kandidačių. Jūs jau paminėjot keletą įdomių šios strategijos elementų, jų nekartosiu. Tik tai pasakysiu, ką aš pastebėjau šioje strategijoje ir įsivaizduoju, kad posėdėje dalyvaujantis kolegos irgi išdėstis pastabų tam, kad jau šių metų birželio pradžioj mes jau tada turėtume pirmąjį pranešimo e, projektą ir po to tada lauksim e, parlamento narių pastabų per vasarą. O tikiuosi, tikiuosi, kad per spalio mėnesį, per pirmą ar antrą rudeninę plenarinę sesiją Strasbūrė, tada jau galėsim balsuoti dėl šio pranešimo. Strasbūre maždaug prieš pusantro mėnesio buvom susitikę ir pirmą kartą apsitarėm šiuo klausimu, turiu galvoje pranešėjus, šešėlinius pranešėjus ir aš pats. Tas mūsų sustikimas buvo naudingas tiek šešėliniai pranešėjai, tiek aš pats e, aptarėm įvairius klausimus, o po to tada vyko keletas dvišalių susitikimų su šešėliniais pranešėjais, būsimo pranešimo klausimais. Tokiu būdu tikrai susidarė geri darbiniai santykiai, gera atmosfera. Ir manyčiau, mums turėtų pavykti išlaikyti e, su e, ataskai, pranešime dalyvaujančių frakcijų e, tiesiog nuostatas išsakyti. Išlaikyti. Dar norėčiau pabrėžti štai ką. Tris kartus dalyvavau regionų komiteto posėdžiuose. Regionų komitetas turi darbo grupę, kuri e, kaip tik dirba Adrijos Jonijos jūrų regiono strategijos klausimais. Mes su jais buvom susitikę Briuselėje ir išklausiau e, šios darbo grupės nuomonės, e, kurią atsižvelgiau kartu rengdamas pranešimo pirminį tekstą. Be to mane jau buvo pasikvietė jie į keletą posėdžių, per kuriuos mes aptarinėjom konkrečių regionų poreikius ir interesus. Tai antras dalykas. Trečia, ką noriu paminėti. Aš kaip pranešėjas lankiausi keliose šio regiono valstybėse. Antai buvau susitikęs e, su ponu Džiukanovičiu, e, su e, Kroatijos ministrų pirmininku, kadangi aš pats iš Kroatijos buvau sustikęs su Juotkalnyjos ministrų pirmininku, Serbijos. Ir tą progą norėčiau padėkoti ponui Bogovičiu, vienam šešėlinių pranešėjų, kuris e, pažadėjo surenkti sustikimą su Slovenijos ministrų pirmininku. Be to, pranešimo klausimus e, aptarinėjau per susitikimus, įvairaus lygio susitikimus Italijoje. Vienas tokių susitikimų tai buvo su Venecijos e, regiono atstovais. Tas pats pasakytina ir apie Graikiją. Lankiausi ir joje, susitikau su įvairiais Graikijos ministrais, iš kurių išgirdau naudingų minčių. Numatoma surenkti konferenciją šią temą Graikijoje, per kurią bus aptarinėjama Adrijos Joninios jūrų regiono strategija. Deja, e, tas renginys e, vyks per tuo pat metu, kaip ir mūsų plenarinė e, sesija Strasbūre ir deja, aš pats negalėsiu dalyvauti aname renginyje. Na, o dabar dėl Adrijos Jonijos regionų strategijos, tai kaip jau sakiau, ją palankiai pažiūrėta, daug ko iš jos tikimasi ir jau galima dabar spėti, kad šią strategiją bus galima išspręsti konkrečių problemų susijusių su tokiom įvairiausiom sritim kaip žmogaus teisų apsauga ar pagrindinių teisų apsauga, bet to padės spręsti energetikos, e, jūrų transporto, žuvininkystės ir kitų sektorių klausimus. Tad tikiuosi, kad e, strategiją palankiai vertins tiek ES valstybės e, narės, tiek ES kandidatės valstybės ir kitos šio regiono šalys. Pirmininkė, labai ačiū už parengiamąjį, parengiamąjį darbą dėl e, Adrijos Jonijos regionų strategijos, o dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Bohovičiau, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū pranešėjui. Ačiū už įžanginius žodžius. Iš ties e, išgirdom puikia jau dabar iki šiol nuveiktų darbų e, sintezė, darbų e, įdėtų rengiant Adrijos Jonijos jūrų regiono strategiją. E, Iš tikrųjų, strategija apima daugybę klausimų. Nepamirškim, kad šiame regione gyvena maždaug 70 milijonų žmonių. Regiono šalis yra Italija, Kroatija, Graikija, Slovenija buvusios Jugoslavijos e, federacinės respublikos e, šalis, e, Juotkalnyje, Serbija, Bosnija, Hercegovina, Makedonija. Tad iš ties kalbam apie gana didelį geografinį regioną. Suprantama, tarp šio regiono atskirų dar regionų yra didžiulių netolygumų. Yra regionų, kurie viršyje ES išsivystimo vidurki ir, ir, ir yra tokių regionų, kurie nesiekia 30 procentų ES regionų išsivystimo vidurkio. Uh, kartu ir užimtumo padėtis labai nevienoda įvairiuose regionuose. Antai yra tam tikrų visiškai izoliuotų salų e, ir suprantama, juose yra nemažai problemų dėl to. Dabar strategija imama kurti kur ir jie apims laikotarpį, per kurį e, apims e, būsimasis tas e, kitas sanglaudos politikos fondas. Apskritai, kalbant apie šį regioną, tai bendradarbiavimas ne visada būdavo sklandus arba jo kartais ir nebūdavo, nes regionas kentėjo nuo, sakykime, karų, E, kartu nuo tam tikrų e, ekonominių ūkio e, išsivystimo netoligumų. Paminėtinas kartu transporto sektorius, transporto klausimai. Antai yra keletas jūrų uostų kaip Koper, Pareka, kuriais būtų galima pasinaudoti tam, kad būtų uh, galima tolygiau paskirstyti jūrų maršrutus. Deja, kol kas to, kol kas to neleidžia daryti menkas sausumos kelių tinklas. Bet to vėlgi yra kitų sanglaudos problemų ir, ir trūksta mm, ir investicijų. Energetikos sektorius reikėtų geresnių energetikos tinklų, e, jungčių ir būtent e, šiame sektoriuje ES galėtų e, numaty, vaidinti geresnį vaidmenį. Nes vėlgi čia galima kalbėti apie gamtinių dujų tiekimą iš šio regiono, tačiau reikia pirmai išspręsti nemažai kitų, tam tikrų klausimų. Uh, kita vertus, vėlgi žvalgant mm, galimų, galimų naftos ir dujų telkinių Adrijos ir jūrų, e, jūrose, tai su tuo susiję nemažai aplinkosauginių problemų. Adrijos jūra yra gana uždara Ir e, vėlgi dėl tų e, nemažai, nemažai problemų yra susijusių su e, laivų išmetama tarša, tiesiog atliekomis. Kartu šiame regione reikėtų spręsti ir tam tikrus klimato klausimus, antai labai dažni gaisrai, kitos tikinės nelaimės. Tad uh, šiam regionui tikrai reikia techninės pagalbos ir reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą. Kartu reikėtų spręsti ir tokias institucinės problemas, kaip antai korupcija, mažinti korupciją. Kartu reikėtų gerinti bendradarbiavimą tarp atskirų sektorių ir geriau kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu, nuo kurio regionas kenčia. Tad iš ties, kalbėdami apie šią strategiją, mes kalbam apie daugybę klausimų, kalbam ne vien tik tai apie naujų tam tikrų išteklių e, nukreipimą į šį regioną, bet pirmiausia e, apie geresnį bendradarbiavimą, kadangi šis regionas teikia nemažą potencialą Europos Sąjungai. Ypač turiu galvoje regiono valstybės, kurios dar nėra Europos Sąjungos valstybės narės. Tad mano manimu, mes dar turėsim nemažai padirbėti su šiuo pranešimu ir tikrai atsižvelgti į mm, pono Jakovčičio pastabas, e, tiesiog reikės pateikti pakeitimų, e, siūlymų ir tikiuosi, kad mes iš tikrųjų galėsim e, priimti šią strate... pranešimą šios strategijos klausimais pagal numatytą laiko planą. Pone Džiufrida. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, e, pasakysiu, kad sutinku su tuo, ką pasakė pranešėjas ir ačiū jam už nuveiktą darbą. Nes, kaip jau buvo paminėta, strategijos iniciatyva gimė iš apačios į viršų. Ir todėl labai svarbu užtikrinti tvirtus šios strategijos pagrindus. šią strategiją mes turėtume eiti toliau negu valstybių sienos. Ir kartu pirmiausia turėtume įvertinti atskirų regionų vietovių e, savitumus. Mes turim tam tikrų bendrų vardiklių. Antai turim dvi jūras, Adrijos ir Jonios jūras, kurios mus sieja. Kartu turim gamtinių išteklių glūdinčių šiuose jūrose Kita vertus, šios dvi jūros gali būti kliūtis e, vystimuisi ir, ir kartu kliūtis judumui. Prieš mane kalbėjo, kalbėję kolegos minėjo, kad regione e, gyvena maždaug 70 milijonų žmonių. O iš tikrųjų mes kalbam apie tris tokias svarbiausias strategijas, e, regioninės strategijas. Ir šiame kontekste ši strategija yra labai svarbi, nes iš tikrųjų strategija teikia galimybių pagerinti ES valstybių narių ryšius su ne ES valstybėmis. Tačioje strategijoje reikėtų įvertinti kartu tų kitų ne ES valstybių Mm, teigiamus bruožus, bet kartu ir, nustaty, ir kartu įvardyti trūkumus, ypač antai makro regionų valdymą. Mes turėtume vėlgi aiškiai kalbėti apie tai, kaip būtų galima pasiekti, kad strategija išeitų į naudą izoliuotoms šalims, kalnuotoms vietovėms, kurios e, turi tam tikrų įgimtų privalumų, tačiau kenčia ir nuo tam tikrų trūkumų. Labai svarbu ne, neišleisti iš akių dviejų tikslų. Mano galva, pirmas tikslas tai dėkti tinkamas strategijos priemonė šiame regione, ir stengtis nekartoti klaidų, kurias mes esam padarę praeitį. Tad reikėtų keisti politiką. Turiu galvoje tokias klaidas, kurios buvo padarytos e, planavimo, e, statybų e, politikos srityje. Pateiksiu pavyzdį. antai žvėjai dažnai skundžiasi, kad bendroji žuvininkystės politika dažnai varžo tiesiog jų, jų, jų ekonominę, jų veiksmų laisvę. Tad atsižvelgiant į tai, įvertinant tai, aš mančiau, kad vis dėlto ši strategija gali būti derama paskata, paskata investicijoms, moksliniams tyrimams, kartu bandymams. Na, o šiaip Adrijos Jonijos jūrų regiono strategija bus grindžiama keliais ramščiais. E, vienas jų labai svarbus. E, tai aš jau paminėjau vieną ramstį, būtent ramstį, kurį vardėjau kaip bendrą vardiklį, būtent tai, kad mūsų regioną jungiančios jūros yra Adrijos Jonijos jūros. jūros Kitas ramstas tai vadinamasis mėlynasis augimas, blue growth. E, būtent jis galėtų padėti e, labai daugeliui ratui e, subjektų, kadangi jis apima labai įvairių sričių politiką ir tai yra sanglaudos politikos neatsiejama dalis. Kalbam apie tokius dalykus kaip aplinkosaugos aplinkos kokybė, bet to anksčiau pati jau paminėjau tą aplinkybę, kad kai kurios teritorijos, kai kurie regionai turi imtis spartesnių e, veiksmų atremdami mm, stikinės nelaimės. Maničiau, mes turėtume kartu skatinti ir geriau atsižvelgti į riziką nes ypač šioje, šioje, šiame regione labai svarbu numatyti tinkamus prevencijos veiksmus. Dar e, vienas dalykas paminėtinas, tai e, regionų jungtis, sujungimas. Šitą prasme irgi yra nemažai problemų Mes turėtume telkti didesnį dėmesį į infrastruktūrų kūrimą. Daug, daug darbo dar e, teks įdėti e, plėtojant oro uostus ar jūrų uostus tam, kad pagerintume e, tarpusavio, tarpusavio sujungimą tų regionų ir atskirų teritorijų aišku, paminėtinas ir turizmas, kadangi turizmas yra viena iš svarbiausių ūkio šakų šio regiono valstybėse. Kartu nereikėtų išleisti iš akių gamtos, gamtinių išteklių išsaugo, ir jūrų išteklių išsaugojimo, nes nepamirškim, nemažai vietovių yra e, UNESCO E, paveldo, gamtinio paveldo vietos ir saugomos kartu pagal ES aktus. Kartu dabar pagal šią strategiją nenumatyta konkrečių e, išteklių, tačiau mes strategiją galim pasinaudoti tam, kad skatintume privačias investicijas. Labai svarbu kartu E, užsimti šviečiamąją veiklą apie šią strategiją, reikėtų ją aiškinti e, ir aiškinti jos potencialą. Na, dabar buvo pateikta nemažai gerų pasiūlymų, kaip būtų galima gyvendinti strategiją. Mes turėtume laikytis integruoto požiūrio, nes e, taip, strategija, strategija turėtų būti grindžiama integruotų požiūrių kurio turėtų laikytis visi jos subjektai. Mes nacionalinius tam tikrus trūkumus turėtume paversti potencialu. Pirmininkė, labai ačiū už tai, kad išgirdom tokių ambicingų minčių apie strategiją. Pone Tomašič. Ačiū. Man didžiulė garbė būti šešėlinė pranešėja ir e, padėti renkti šią nuomonę. Kalbant apie šios strategijos įgyvendinimą, tai jis gali padaryti labai teigiamą poveikį Adrijos ir Jonijos jūrų regionų šalim. Ši strategija paremta keliais ramščiais, kurie yra tarpusavėje susiję. Pažangą įmanoma padaryti tik jei visi tie ramščiai bus kokybiškai įgyvendinami. Būtina paminėti, jog komisijos planas nėra privalomas, taip pat kaip ir strategija. Tai tik tai pasiūlymas, kaip būtų galima daryti pažangą ir kaip sujungti Adrijos ir Jonijos regionus. Taip pat e, tai e, padeda numatyti, kokios galimybės gali būti pasitelktos. Tai leidžia informuoti visuomenę ir potencialias suinteresuotas šalis apie strategijos privalumus. Šios strategijos sėkmingas įgyvendinimas labai priklauso nuo dalyvaujančių šalių ir nuo jų sugebėjimo pasinaudoti esamais fondais. Todėl vienas iš pagrindinių tikslų būtų personalo apmokymas tam, kad būtų tinkamai pasinaudojama fondais ir kad būtų stiprinami administraciniai pajėgumai. Antrasis ramstis regiono jungimas yra taip pat labai svarbus, nes tai suteikia augimo galimybės. Adrijos ir Jonijos regionas yra labai prastai sujungtas E, kai kalbame apie transportą, ypač jei lygintume jį su kitomis Europos vietomis. Pavyzdžiui, aš noriu iš Zagrebo nuvykti į vieną iš salų. Tam man reikia bent jau 9 valandų. Šiuo atveju aš kalbu apie savo gimtąją salą. E, jūs greičiau nuskristumėte į Kanadą negu aš į savo gimtinę. Taigi mums būtina gerų investicijų į transporto sektorių. Taip pat labai svarbu vystyti energetinius tinklus. Be to, aš pasisakau prieš naftos ieškojimą Adrijos ir Jonijos regione. Naftos e, išgavimas yra tai, kas kenkia turizmui, taip pat tai gali pakenkti žuvininkystėje, būtent žuvininkystė sukuria labai daug darbo vietų per metus. Taip pat aktualu tose vietose, kur įsidarbinimo galimybės ribotos, tai yra pavyzdžiui salose ir mažuose pakrančių miestuose. Dėkuoju. Nematau pavadimuolus. E, tai sutiksiu žodį poniai Ivana. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu atsiprašyti, kad e, ponas Tabor nedalyvauja. Noriu išsakyti svarbiausias žaliųjų frakcijos mintis. Jau buvo paminėtas paminėta naftos gavyba Adrijos jūros regione. Mūsų frakcija vertino iniciatyvas išgauti naftą. Taip pat buvo atlikta tyrimų jūroje. Jie buvo labai neskaidrus ir atliekami skubotai. Lieka atvirų klausimų dėl nacionalinių įstatymų atitikimo, o mes kaip žalieji Turime pabrėžti, jog naftos gavyba grėsia ir jūrų bioįvairoviai ir ekosistemoms. Buvo paminėta, jog tai taip pat atimtų ir pajamas iš tų, kurie gyvena iš pajamų gaunamų iš žuvininkystės ir turizmo sektoriaus. Todėl aš norėčiau, kad strategijoje būtų labai aiškiai pasisakoma prieš uh, tokius veiksmus ir prieš tokius sprendimus, kad nebūtų e, siekiama išgauti naftos. Aš tikiuosi, kad pranešės atsižvelgs į mūsų pasiūlymus. Juk strategija turi būti paremta tais keturiais ramščiais - tvarus turizmas, regionų sujungimas, melinasis augimas ir aplinkos, aplinkos kokybė. Mūsų supratimu, kad naftos gaivyba grėstų visiems šiems keturiems ramščiams. Dėkuoju dabar, pane Damato. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti Jums už šį pirmąjį nuomonės projektą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi tą strategiją, kadangi pagal jį traukama 15 milijonų žmonių, tai yra ir ES valstybių narių ir ne valstybių narių gyventojai, tad egzistuoja bendradarbiavimas tarp visų šių šalių. Galiu pasakyti, kad tie keturi ramščiai, mėlynasis augimas yra labai svarbus. Mes čia privalome atsižvelgti į skirtingas šalis. Gerai būtų išdėstyti gairias dėl energijos infrastruktūros ir transporto tinklų. Būtume užtikrinti, kad jie būtų tvarus ir nekenktų aplinkai. Aš mastu apie temperosą projektą, pavyzdžiui. Mes čia, šiame komitete turime puikią galimybę, e, gauname nuomonės ir iš kitų komitetų. Reikėtų nepamiršti, kad ta strategija apima labai daug temų kyla daug iššūkių, bet ji taip pat suteikia daug galimybių. Pateiksiu Jums pavyzdį apie aplinką tausojančias alternatyvas, kurias mes pasitelkėme savo teritorijose. Būtent regioninės plėtros komitetas turės nuspręsti, ką daryti su šiuo nuomonės projektu. Mes turėsime teikti pakeitimus, kurie padės mūsų kolegai. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar ponia Šuika. Ar aš teisingai ištariu jūsų pavardę? Labai ačiū. Aš kalbėsiu atvirai. Aš nesu šio komiteto narė. Esu užsienio reikalų ir aplinkos saugos reikalų komiteto narė. Būtent dėl darbo tose komitetuose aš atvykau į šį posėdį tam, kad galėčiau pasiklausyti diskusijų dėl šios nuomonės. Aš taip pat renksiu nuomonę panašią temą. Panas Kovčič bendradarbiavo su manimi daugybę metų. Jis dirbo šioje srityje nuo pat strategijos pradžios. Aš šiandieną tikėjausi detalesnio dokumento. Vis dėlto manau, kad dar daug kas laukia ateityje. Kolega iš Italijos taip pat pasisakė. Aš turiu pasakyti, kad yra parengtas dokumentas, tai yra komisijos komunikatas skirtas tarybai ir parlamentui, bei ECOSOC ir regionų komitetui. Trys valstybės narės yra šio regiono šalis. Aš nebenorėčiau kartoti tų ramščių, bet svarbu paminėti migraciją viduržėmio jūros šalise. Tikrai greitai tai pereis ir į Adrijos ir Jonijos jūrų baseiną, todėl reikėtų čia apie tai kalbėti. Kai kurie sakė, kad praeitįje jūros būdavo tarsi kliūtis. Bet kalbant apie Adrijos ir Jonijos regioną, tai būtent jūros buvo tiltais. Gal šiandieną tos jūros kelia problemų, tačiau aš pati esu iš pietų Kroatijos, iš Dubrovniko. Tam, kad iš Dubrovniko nukeliaučiau į Raveną, tai yra miestas dvinys, Reikia keliauti per Zagrebą, Liublianą, Boloniją ir taip toliau. O Ravena yra tiesiai kirtus Adrijos jūrą iš Dubrovniko. Mums reikėtų spręsti visus šiuos klausimus, kadangi tai užtikrintų ir naujas darbo vietas ir augimą. Privalome turėti strategiją, bet turime nepamiršti jos įgyvendinti. Turime strategijos dokumentą, kurį gavome iš komisijos. Tačiau mes turime suteikti valstybėms narėms konkrečias užduotis, nes kitų atveju ta strategija tiesiog nebus įgyvendinta. Aš pati esu iš Kroatijos, kaip jau minėjau, esu iš pakrantės miesto. Turiu pasakyti, kad kas dėl naftos, tai mes neprieštaravome tyrimams dėl naftos gavybos, bet prieštaravome tam, kaip tie tyrimai atliekami. Mūsų vyriausybė pradėjo tuos tyrimus, neinformavusi visuomenės ir netlikusi atitinkamų apklausų. Mes turėtume atlikti tuos tyrimus, turime žinoti, kas glūdė Adrijos jūros dugne. Tačiau čia svarbiausias yra skaidrumas. Aš pritariu kolegoms, pritariu žaliųjų frakcijai, taip pat poniai Tomašeč, nes jūs kalbėjote apie svarbiausius Šiaurės Adrijos jūros aspektus. Aš labiausiai norėčiau pabrėžti, jog džiugiuosi, kad vyksta tos diskusijos Yra numatyti galutiniai terminai, iki kurių turi būti parengtos nuomonės komitetuose, bet e, svarbiausia mums yra turėti strategijos projektą, o tada jau teikti nuomonę. Atrodo, kad dabar mes teikiame nuomonę dėl komisijos strategijos, tai tikiu, jog reikėtų geriau koordinuotis tarp skirtingų komitetų. Dėkoju. Mes pradedame darbo komitetuose ir supratome, jog tikrai vyko jau nemažai posėdžių, kad labai daug žmonių yra įsitraukę į iniciatyvos e, procesą. Ačiū gerbiamai pirmininkė. Prieš trejus metus e, ponas Valsasys tuo metu buvo parlamento narys, jis inicijavo šį darbą ir diskusijas dėl to, kaip sukurti makroregioninį regioną, į kurį įeitų viduržėmio jūros vakarinė dalis. Ir tose išvadose ponas Fonsi teigia, kad yra tam tikrų abejonių, tačiau šioje šią vietovę domisi daug regionų ir jie norėtų toliau dirbti tuo klausimu. Taigi manyčiau, kad būtų gerai judėti į priekį, pagilinti mūsų tyrimus ir sustiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą. Būtent tai ir siūloma šioje įdomioje iniciatyvoje. Leiskite pabrėžti, kad šioje teritorijoje neseniai vyko dramatiški įvykiai, o tai rodo, kad Europos ateitis priklauso nuo viduržėmių jūros. Kartais labai sunku bendradarbiauti praktiškai. Turint galvoje tai, kad ES komisijoje visuomet e, šiek tiek skeptiškai nusiteikusi dėl strategijų plėtros, dėl makroregioninių e, strategijų plėtros, svarbu paminėti, kad visi šie eksperimentai rodo, kad tikrai galima stiprinti sanglaudą šių priemonių pagalba, todėl būtų gerai ir toliau taip dirbti, ir toliau plėsti bendradarbiavimą bei įtraukti kitus regionus. Taigi galėčiau pasakyti, kad bet kuri strategija, kuri prisideda prie geresnio skirtingų regionų bendradarbiavimo, turi būti sveikintina. Reikėtų pabrėžti, kad svarbus ir tie projektai, kurie padeda vystymuisi, mes tikrai skatiname tokius projektus na, jeigu žinoma, nekuriama papildoma bio, bio, biurokratija ir biurokratinė našta. Ačiū, ponė Varkastelė. Jeigu. Ai, prašau, ponė Van Mistelroj. Ačiū. vyko puikios diskusijos. Reikėtų pagalvoti, ką dar galėtume pridurti prie šio pranešimo. Buvo išsakyta daug gerų pozicijų, kaip būtų galima spręsti įvairias problemas. Kaip dėl valdysenos ir kokia yra jūsų nuomonė apie bendradarbiavimą. Kai žvelgėme į tai, kas jau buvo pasiekta, tai matome, kad nelabai daug. Taigi, kokio rezultato siekiame e, atlikdami šią peržiūrą? Jūs pranešime, kuria, kurį parengėte savo iniciatyvas, tengiatės paskubinti pažangą, pasitelkiant visas esamas priemonės. Kai kalbame apskritai apie valdyseną, tai dėrėtų pasakyti, kad jeigu norėtume sustiprinti bendradarbiavimą, tai reikėtų rasti kūrybiškesnių bendradarbiavimo būdų. Pavyzdžiui, Baltijos jūros regionas buvo vienas iš pirmųjų regionų, kuris pradėjo bendradarbiauti šioje srityje, juk e, jie nusistatė prioritetus, pavyzdžiui, šiuo atveju išvalyti Baltijos jūrą, juk negalime iš karto sustelkti ties visais prioritetais, ties visais klausimais. Ir kaip teigia ponas Jakovčič, iš tikrųjų jūrų tarša yra labai didelė problema ir kai pradedama dirbti ties konkrečių klausimų, tai ir pasiekiama rezultatų. Bet reikia užduoti savo klausimą, ar esame pasirengę imtis atitinkamų priemonių, kad galėtume įveikti tas problemas. Mūsų bendradarbiavimas turėtų būti skirtas problemų sprendimui ne tik kalbėjimui, mes turime nuspręsti, kai ką dabar jau daryti kitaip. Ir jeigu įstengėme padaryti tai, tuomet galime užtikrinti papildomą tokių strategijų vertę. Manau, kad tai įmanoma, bet norėčiau jūsų paklausti, kaip būtų galima visą tai padaryti. Ir paskutinis dalykas. Aš vis kartuoju šią nuostatą, kad man kelia nerima tai, kad nėra papildomų finansinių išteklių, kurie būtų skiriami iš sanglaudos politikos. Ir jeigu kalbėtume apie makro regionus, tuomet pačios valstybės narės galėtų nerimauti dėl savo regionų. Tuomet būtų labai lengva spręsti tos klausimus, kalbant apie šį laikotarpį iki 2020-ųjų. Ne... Ir kai sutvarkysime makro regionus, tai uždarysime šią krautuvę, taip negalime sakyti. E, kaip esame pasirengę bendradarbiauti? Jeigu tai nurodytume, tuomet dokumentas turėtų papildomą vertę. Pone Jakobčič, jūs turite galimybę atsakyti klausimus, bet prieš tai norėčiau paprašyti ES komisijos išsakyti savo nuomonę Ponas Valėte, prašau. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nepiknaudžiausiu man suteiktų laiku. Leiskite tik pasakyti, kad visų pirma, laukiame šio pranešimo, kuris rengiamas, kuris yra diskutuojamas. Diskusijos rodo, kad tai bus labai įdomus ir naudingas pranešimas. Leiskite pabrėžti keletą dalykų. Pirma, kaip teigė ne vienas parlamento narys, ši strategija yra požiūrio, kai einame iš apačios į viršų rezultatas veiksmų planas yra sudėtinė strategijos dalis. Ir jis buvo parengtas konsultuojantis su suinteresuotais ūkio subjektais, su nacionalinėmis, regioninėmis, vietos valdžios institucijomis, pilietinė visuomenė, visais kitais e, suinteresuotais subjektais nuo 2013 iki 2014 metų. Taigi kūrin, visas turinys ir tie keturi ramščiai yra pagrįsti konsultacijomis ir tuo, ką mes išmokome rengdami ir Baltijos jūros strategiją, ir Dunojaus strategiją. suinteresuoti subjektai yra suinteresuoti ir bendradarbiavimu tarp regionų ir šalių ir būtent tai yra papildoma vertė. Mėlynoja ekonomika, regionų sujungimas, transporto, energetikos, e, tinklai, aplinka, tvaros turizmas. O veiksmai, kurie įtraukti į projektų veiksmų planą, yra e, preliminarūs ir jungtinių bendradarbiavimo projektų pavyzdžiai, bet tie keturi ramščiai, dėl kurių susitarė aštuonios šalys, jos susitarė bendradarbiauti pradžioje tik dėl šių keturių dalykų. Tai tai yra labai svarbu. Manome, kad šis pranešimas padės sustiprinti tą susitelkimą kad strategija duotų rezultatų. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad mes esame labai svarbioje e, sandūroje. Mes kalbame jau ne apie žodžius, bet daugiau apie veiksmus. Strategija buvo patvirtinta pernai lapkričio mėnesį pirmininkaujant Italijai buvo pirmasis renginys, o dabar mes jau kalbame apie tai, kad nacionalinės regioninės administracijos turi parengti valdymo struktūras ir tai yra tas kritinis taškas. Tai nelengva, to greitai nepadarysime, visi suinteresuoti subjektai, visi veikėjai turi jau pereiti nuo žodžių prie darbų kad būtų sukurtos valdymo struktūros, kurios galėtų duoti rezultatų. Ir pačios šalys, pačios aštuonios dalyvaujančios šalys yra atsakingos už šią strategiją. Vyriausybės turėtų būti daugia pakopės, tai yra nacionalinės ir regioninės ir vietos institucijos turi būti įtrauktos į šį darbą. Komisija daro viską, ką gali, kad, gali, kad ir toliau padėtų uh, ir kad užtikrintų strateginį koordinavimą, tačiau tos aštuonios valstybės yra pačios atsakingos už strategiją. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad laukiame, kada e, komitetas patvirtins šį pranešimą, kaip supratau, birželio mėnesį. Mes, žinoma, jeigu reikės mūsų indėlio, mes esame pasirengę prisidėti ir tikimės, kad šis pranešimas padės mobilizuoti nacionalinės regioninės administracijas, kad jos galėtų e, pereiti į strategijos įgyvendinimo etapą, kad strategija jau pradėtų įgyvendinti tuos pažadus ir pateisinti lūkesčius, kurie buvo sukurti, kalbant apie šį regioną. Ačiū, norėčiau pasitikslinti šį bitą. Regis birželio mėnesį mes turėsime pranešimo projektą, kurį aptarsime regijų komitete, o patvirtintas jis tikriausiai bus Liepos mėnesį, tai tik patikslinti norėjau. Pane Jakobčič, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už įdomią diskusiją. Norėčiau padėkoti už klausimus. Pirmiausia, paaiškinsiu keletą faktų. Makroregioninės strategijos, kurias yra parengusi Europos Sąjunga. Tai yra tas pradinis taškas. ir teigiame, kad nebūtų kuriami nauji teisės aktai, kad nebūtų naujų struktūrų ir kad nebūtų daugiau finansinių išteklių. Atvirai pasakius, būtų gerai, kad būtų tos papildomos struktūros ir kad būtų skirta daugiau lėšų Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategijai. Reaguodamas į ponios Šuicos pastabas, norėčiau pasakyti, kad e, taisyklės nustatytos, e, jų reikia laikytis, jų ir taip pat esamų procedūrų. Na, žinoma, reikia stengtis kai ką pakeisti, pavyzdžiui, atnaujinti tą politiką dėl trijų ne. Ir, žinoma, laukiame jūsų nuomonės dėl šio dokumento, prie kurio dar dirbame. Dabar norėčiau grįžti prie pagrindinio klausimo. 70 milijonų žmonių ir 8 šalys. Ši strategija labai svarbi pietinėje Europos dalyje, ypač atsižvelgiant į naujai iškilusius svarbius klausimus, panas Papademos. Su juo jau kalbėjome apie tai, kad reikėtų įtraukti migracijos klausimą į mūsų diskusijas, nes migracija ir jos sukeliamos problemos ne tik Graikijai, bet ir kitoms dalyvaujančioms šalims yra tas klausimas, kuris tikrai turi būti įtrauktas į šį pranešimą. Nepaisant to, kad suprantame, kad strategijoje yra tie keturi ramščiai, strategija juos turi apriepti. Dar vienas klausimas. Ši strategija turi labai didelę papildomą vertę, nes ji leidžia geriau e, sujungti dalyvaujančias šalis. Labai teisingai buvo pasakyta, per nu, tam vienodą laiko tarpą yra lengviau nuvykti į Kanadą nei į vieną iš regionų miestų. Prisimenu, kai vyko Baska, į Baskarą ir iš Zagrebos iš Zagrebo turėjau skristi į Romą ir toliau į Baskarą. Nors šimtas mylių atstumas tarp dviejų miestų, taigi akivaizdu, kad e, yra problema regione, kalbant apie pasiekiamumą įvairių miestų. Todėl mums e, reikalingas geresnis regionų junglumas ir tai svarbu e, ne tik valstybėms narėms, bet visoms dalyvaujančioms šalims. Adrijos jūra yra labai geroje pozicijoje, ji galėtų padėti sustiprinti tokį pasiekiamumą, nes pakrantės miestai jau yra lengviau pasiekiami. Taigi, manau, kad jau yra visos iš ankstinės sąlygos dėl tolesnio bendradarbiavimo. Mums tik reikėtų pasiekti papildomos vertės ir tikimės, kad galėsime to klausimu dirbti. Taip pat tikimės, kad galėsime nustatyti tolesnio bendradarbiavimo sistemą ne tik per sanglaudos politiką, bet ir kitus, kitas priemonės. E, Panas Junkeris ir Europos investicijų bankas yra pasirengę pritarti šiai strategijai. Ponas Van Lister. Tik norėčiau paprašyti jūsų paklausyti, nes tai yra atsakymas į jūsų klausimą. Atsiprašau už sutrukdymą. Manau, kad vienas dalykas yra labai svarbus, tai pono Kataineno pasirengimas e, būti sąžiningu. Aš klausiau, ar Junkerio fondai, fondų lėšas bus galima naudoti e, šio, gyvenančio regiono strategiją, kai kai kurios valstybės nėra valstybės narys, buvo atsakyta, kad taip, jeigu yra teisėtas interesas. Ir pavyzdžiui, jeigu Slovenija, Švedija ir kitos šalis taip pat yra suinteresuoto šiuo regionu, tai lėšų bus. Dar vienas klausimas, kuris kelia problemų ir aš nuolat kartoju tai diskusijose Europos parlamente, tai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai. Hidroenergija turi didelį potencialą Adrijos Jonijos jūrų regione ir tai gali būti labai naudinga, ypač turint galvoje tą mažai anglės išmetančią ekonomiką. Taigi labai daug dalykų gali padėti sukurti papildomą vertę, apie kurią kalbame šioje naujoje strategijoje. Visai nesiniai Europos investicijų, investicijų banko pirmininkas buvo paklaustas, ar jis bus pasirengęs finansiškai dalyvauti projekte, kuris yra skirtas Adrijos jūros regiono šalių sujungimui. Arba kalbant apie sausumos kelią, pavyzdžiui, iš Triesto Jėtėnus, arba e, kalbant apie dujotekius, tai irgi galėtų būti koridoriaus sudėtinė dalis arba geležinkelio koridorių. Ir visos šios temos yra sudėtinė šio pranešimo dalis. Kaip matote, turime labai konkrečius pasiūlymus, kuriuos yra pateikusios dalyvaujančios šalys. Na, o pabaigai norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau kalbėti trumpai, bet norėčiau atliepti į tą sudėtingą, skausmingą klausimą dėl naftos žvalgybos Adrijos jūroje. Norėčiau labai atvirai ir sąžininkai Jums pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog mes neturėtume, e, mes turėtume labai aiškiai, konkrečiai išsakyti savo susirūpinimą, kai kalbama apie grežinius Adrijos jūroje. Reikėtų neužmiršti, kad mūsų draugai iš Italijos jau atlieka grežimus Adrijos jūroje. Taigi tai yra teisėtas klausimas, kodėl kita šalis ir viena, kodėl visos šalys neturėtų elgtis vienodai. Taigi šią prasme aš suprantu Kroatijos vyriausybės poziciją. Adrijos jūra yra pats svarbiausias Kroatijos turizmo regionas o turizmas yra užtikrina pragyvenimą daugeliui bendruomenių gyvenančių pakrančių regione. Taigi mes turėtume visi surasti bendrą poziciją šiuo klausimu. Pritariu tam, kad reikėtų labai aiškiai pasakyti, aišku, aiškiai žinia nusiųsti dėl grežinių Adrijos jūroje. Nemanau, kad nafto žvalgyba galėtų užtikrinti ekonomikos sėkmę regione. Vis tiek esu įsitikinęs, kad reikėtų labai aiškiai pasisakyti to klausimo. Dėkoju Jums visiems už pastabas. Norėčiau pasakyti, kad mūsų komiteto sekretoriatas greitai visiems kolegoms nusiūs pakvietimus kad galėtume susitikti, parengti pasiūlymą. Na ir suprantama, vienas iš pasiūlymų yra susitikti e, Strasbūre. Port. E, pone Jakovčič, mes tikėjomės, kad pranešimo projektas bus pateiktas birželio mėnesį ir kad vyks įdomios diskusijos. Ačiū Jums, ačiū visiems dalyvavusiems, keičiantis nuomonėmis, o dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo tai Europos parlamento transporto komitetas rengia pranešimą savo, savo iniciatyvą dėl tvaraus miestų judumo ir mes rengiam rezoliuciją ir nu, kartu nuomonės projektą. Bet komisija priemė dokumentų paketą, kuriuo stengiasi e, skatinti tvaresnį miestų judumą. Čia kalbam apie komisijos dokumentų paketą ir kalbama apie geros, keitimąsi gero, gerąją praktiką, inovacijų e, skatinimą, kitus dalykus, kurie yra dokumentų paketo dalis. O šiandien mūsų pranešėjas ponas Valkarsel Siso mm, pakomentuos mūsų regiono nuomonę būtent dėl šio dokumentų paketo, kuriame išdėstomi tvaraus miestų judumo klausimai. Prašom žodis Jums, ponė Valkarcel. Dar kartą labai ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegus. Visi žinom, kad miestų judumas tai vienas svarbiausių Europos e, ūkio augimo mm, faktorių. Na, o dabar yra tokia padėtis, kai mes e, esam priversti tiesiog sumažinti priklausomybę nuo tam tikrų energijos šaltinių ir kartu pagerinti e, veiksmingumą tam, kad užtikrintume mm, ES autonomiškumą ir konkurencingumą. Tvarus miestų judumas yra vienas svarbiausių e, būtent priemonių tam pasiekti siekiant geresnių, švaresnių miestų, kartu dėgiant naujoviškus energetikos sprendimus, e, kuriais būtų galima pagerinti užimtumo padėtį. Tokie yra siekiniai, būtent apie tai aš kalbu savo nuomonėje. Pirmiausia, teigiu, kad tvarus miestų judim, judumas darosi vis svarbesnis apskritai sanglaudos politikos elementas E, čia labai svarbios region, ES regionės plėtros fondo lėšos. Tad e, to fondo lėšomis galima pasinaudoti, užtikrinant miestų judumą. Kartu galima pasinaudoti kitų struktūrinių ir sanglaudos politikos fondų lėšomis. Labai svarbu, kad visoje Europoje būtų įgyvendinami tvaraus miestų judumo planai. O tam reikia paramos remti vietos ir regioninės valdžios institucijas, kuriuoms tenka pirmasis uždavinys įgyvendinti tokius tvaraus, tvarius miestų judumo planus vadinamosius SUMPS. Tad e, vėlgi svarbu sudaryti sąlygas vietos ir regioninėms institucijoms tokius planus įgyvendinti. Jos už tai atsakys. Toliau E, dar nuomonėje pabrėžiu, kad Junkerio e, planuose e, numatytos lėšos turėtų būti vėlgi koordinuojamos, orientuojantis į tvaraus miestų judumo tikslus. Tad tokios svarbiausios mano nuomonės nuostatos. Ir dabar man bus labai įdomu išgirsti jūsų pastabų. Esu tikras, kad jūsų nuomonės, jūsų pakeitimų pasiūlymai pagerins mano nuomonės projektą ir kad mes tada galėsim po to priimti dokumentą, kuris padės transporto komitetui rengiant galutinį pranešimo variantą. Labai ačiū. Dabar ponė Grėl, kur, e, šešėlinė pranešėja ponios Smolkovo vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš pati, kaip jūs sakėt, nesu šešėlinė pranešėja, tačiau ponė Smolkova paprašė mane pakalbėti jos vardu. Tad pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Valkarel už nuomonę. Visiškai aišku, kad tvarus miestų judumas e, yra svarbus dalykas tiek miestų gyventojų vartotojams, tiek e, kartu svarbus e, kitų tam tikrų dalykų atžvilgių išteklių atsinaujinamų išteklių klimato kaitos klausimų atžvilgių. Tad tvaraus, tvariam miestų judumui tenka svarbus vaidmuo. Transportas iš tikrųjų prisideda prie nemažai teršalų išmetimo. Ir todėl, ir todėl e, ieškant e, šiaip jau tam tikrų tvarių transporto sprendimų, tai prisidės prie aplinkosaugos tikslų. Kartu nereikėtų pamiršti, kad e, nemažai jau kas daroma, plan, įvairių planų įgyvendinama, gerinant transporto padėtį, Na ir e, šešėlinė pranešėja norėtų, kad nuomonė atsispindėtų štai kas. Planuojant tvaraus miestų judimo e, klausimus, reikia atsižvelgti į įvairių suinteresuotų šalių nuomonę, ne vien tik tai tiesiogiai transporto sektoriuje dalyvaujančių, tačiau ir tokių subjektų kaip, sakykime, praeiviai ir panašiai. Tad tai yra svarbu uh, užtikrinant ar siekiant tvarumo. Be to šešėlinė pranešėja sveikina komisijos siūlomą platformą, pagal kurią bus įgyvendinami tvar, tvaraus miestų judimo planai. Ir kartu e, numatoma, kad e, toliau bus naudojamasi struktūrinių fondų lėšomis, kuriant pažangias transporto sistemas. Šešėliniai pranešėjai labai svarbus ir štai toks dalykas, kad nemažai pažangių miestų jau naudojasi e, pažangaus transporto sistemomis, todėl labai svarbu e, pasiremti sukauptą e, tvaraus transporto patir, patirtimi. Tai galės praversti tiesiog projektuojant ateities miestus. ir šešėlinė pranešėja tikisi bendradarbiauti šiais ir kitais klausimais. Pirmininkė, kita pranešėja turbūt šešėlinė ponė Vana, ne, nekalbės, tada ponas Poreba, tur Poremba, jo atrodo salėje nėra, tad dabar žodį suteiksiu ponui Joantui, ar ne, ponė Jakubčičiau, jūs norit kalbėti. Jakubčič. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu Alde frakcijos vardu ir šį kartą kalbėsiu labai trumpai. Pritariu tiems kolegoms, kurie kalbėjo prieš mane ir dabar neminėsiu nuomonės projekto detalių, tačiau man rūpi paminėti štai kas. Kai kalbam apie tvarų miestų judumą, tai mes turėtume E, siekti, kad būtų naudojami švarūs degalai ir švarios transportinės priemonės. Tad miestai turėtų rodyti padėtį e, tiesiog tvariai e, naudojant energijos šaltinius. Tačiau dar norėčiau paminėti vieną nepaminėtą dalyką, kuris mano galva svarbus. Tai yra specifinis, tačiau svarbus klausimas. Judumas tarp miestų Turiu galvoje tokius miestus, kurie yra tarp tam, šalia tam tikrų sienų. Antai Monagorica miesto pavyzdį galiu paminėti, kurio viena dalis yra Slovenijoje, o kita dalis Italijoje. Tai yra tą miestą skiria skiria valstybinę sieną. Tokius miestus aš turiu galvoje ir Europoje rasim šimtus tokių miestų pavyzdžių ir manyčiau juos verta reikia paminėti nuomonėje. Tad manyčiau tikrai labai gerai būtų paremti tarp valstybinį tvarų miestų judumą ir tą paminėti mūsų toje būsimoje, būsimame pranešime. Pona Žumo, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, padėkosiu pranešėjui už nuomonę. Ir kalbant apie miestų planavimą, apie vidutinio laikotarpio priemonės, tai labai svarbu priminti štai ką, kai kalbam apie tvarų miestų judumą. Kad reikėtų išlaik... atsižvelgti į miestų nepriklausomai nuo jų dydžio e, specifines e, savybės e, ir, ir įvairovę, nes antai aš pats iš tokio gana mažo miesto, kurio tiesiog 15 tūkstančių gyventojų gyven, turinčio nepalyginsi su Paryžiumi. Ir labai taip svarbu čia kalbėti apie didelius miestus, tačiau reikėtų turėti galvoje vis, viso, vis, visokio dydžio miestus. Ir net kalbant apie vidutinius miestus, kuriuose gyvena 15-20 tūkstančių tai jie irgi labai svarbus. E, programos tokio tvaraus miestų judumo planai turėtų apimti ir tokius miestus. Tad tai tik svarbu, kad miestai atitiktų tam tikrus e, programos e, reikalavimus. Tai yra labai svarbus Bet kita vertus, kas yra tvarus miestų judumas? Ar čia turimas galvoje geležinkelių, e, autobusų maršrutų, e, tramvajų sujungimas e, ir pana, judumas ir panašiai? Reikėtų apibriežti tiesiog pačią savoką. Nes miestų planavimas apima ne vien tik tai apie metropolius, didelius miestus. Nepamirškim, kad miestų planavimas apima ir vidutinio bei mažo dydžio miestus ir miestelius. Ačiū. Ačiū, ponė Damato. Ne, ne jūs. Nežinau, kam dabar suteikiamas žodis. Pane Damato. Kolegos nuomonės projektas mums visiems rūpi. Mes dažnai mastom apie tvarų miestų judumą ir čia nuomonėje tikrai apimta įdomių dalykų. Tad e, dabar siūloma platforma, pagal kurią bus įgyvendinami tvaraus miestų judumo planai, prisidės prie e, tvaraus, švaraus transporto, e, prie daugiamo dalinio, daugia rūšio transporto, turiu galvoje daugiau elektra varomo transporto priemonių. Šiuo požiūriu sutinku su kolegomis, kad kai kalbama apie komisijos tarpinę peržiūrą, tai joje turėtų būti sutelkiamas dėmesys pirmiausia į programų kokybę, bet kartu nepamirštant ir tam tikrų kiekybinių rodiklių. Kalbant apie tvarumą, tai aišku, gali, gali būti operuojama tam, tikrų, tam, tikromis, tam tikromis gana aptakiomis, miglotomis mintimis. Turiu galvoj ne vien savo pačios šalį, bet antai mastau apie parodą. Toliau teritorinio tam tikro testinumo klausimas miestai ir priemieščių vietovės, miestų plėtimasis, jis yra faktiškai nesustabdomas, taip vyksta e, JAV ir, pavyzdžiui, Austrijoje, bet dėl, tokio, dėl tokios plėtros e, dabar jau nukenčia ir nukentės tie istoriniai miestų centrai ir tai iš tikrųjų neišeis į žalą apskritai miest, Europos miestų, svariam miestų judumui. Ačiū, vienas iš šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, atsiprašau, kad pavėlavau. Atsiprašau, kad pavėlavau, bet dabar norėčiau išdėstyti keletą nuomonių Europos komisijos e, vardu dėl šios nuomonės projekto ir dabar pereisiu į savo gimtają lenkų kalbą. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už nuomonės projektą. Matau, kad e, jame atsispindi tikrai e, įvairus klausimų spektras klausimai aptariami nuosekliai ir pakankamai išsamei. Jau kuris laikas, kaip kalbam apie tvarų miestų judumą. Kita vertus, vėlgi miestų, miestų plėtra dažnai neigiamai veikia e, piliečius. Dabar e, transporto komitetas iš, šį klausimą žiūri uh, E, žiūri labai pragmatiškai. Kai kalbam apie tvarų miestų judumą, tai mes pirmiausia mastom apie daugiamodalinį e, transportą nes to reikia, kadangi šiaip jau žmonės keičia gyvenimo būdą, jie keičia gyvenamąją vietą ir transportas turėtų prie to derintis. Dabar, kai kalbam vėl apie tvarų miestų judumą, tai mes dažnai mastom instinktyviai apie mm, privataus transporto apimtis, tiesiog privačiais automobiliais, e, pereinant prie viešojo transporto. Tačiau mes nepasakytume už tokį beatodairišką mm, privačių automobilių naudojimąsi, tiesiog jais reikėtų naudotis veiksmingiau. Ta turėtų spręsti atskiri piliečiai, jie turėtų turėti galimybę rinktis, transpor, kokią transporto rūšį pasi, pasirinkti. Žmonės skirtingai suvokia transporto klausimus. Tačiau ES, suprantama savo įgaliojimų ribose, gali padėti Europos piliečiams, sprendžiant tai yra taikant tinkamus sprendimus. Sutinku su pranešėjais, kad e, rengiant tvaraus miestų judumo planus būtų galima e, pasiremti regioninės platros, plėtros fondais, kitais struktūriniais ir investicijų fondais. Na ir aš pats kaip transporto komiteto atstovas ketinu pateikti pakeitimų pasiūlymų būtent šitą linkmę ir tikrai esu pasirengęs dirbti su pranešėju, kad pasiektume kuo geresnį rezultatą. Ponas Bekman. Pirmiausia, ačiū pranešėjui ir norėčiau pasakyti štai ką, kad nuomonės projektas tikrai geras dokumentas, Jame aptariama nemažai klausimų, kuriuos mes aptarinėjom tiek čia, regionų komitete, tiek kituose komitetuose. Tada aš irgi galiu įsilieti į padėkos žodžių chorą pranešėjui. Vieną dalyką paminėsiu. Pranešėjas atkreipia nuomonėje dėmesį į jaunimo užimtumo iniciatyvą kaip e, tvaraus miestų judumo e, strategijos dalį. Pranešėjas kalba apie geresnę aplinką, gerus degalus. Ta proga galėčiau pritarti tam, ką pasakė prieš mane kalbėję kolegos, tačiau pabrėšiu štai ką. Tvarus miestų judumas gali kartu prisidėti ir prie gerės prie didesnio saugumo užtikrinimo keliuose. Tai pravartu paminėti. Dėkdami novatoriškus sprendimus pasieksim, kad miestai, miestų vietovės pasidarys patrauklesnės. Tuo bus prisidedama prie geresnės gyvenimo kokybės, Tuo bus galima geriau derinti, pasiekti, kad būtų geriau derinamas asmen, asmeninis šeimos ir mm, profesionalus gyvenimas, kad tiesiog žmonėms nereikėtų per daug praleisti laiko automobilių kamščiuose. Be to reikėtų paminėti ir transporto paslaugų prie, prieinamumą žmonėms, ypač žmonėms su įvairiom negaliom. Tad tą temą aš ketinu pateikti pakeitimų, bet šiaip ar taip norėčiau pasveikinti pranešėją su tikrai gera nuomonė. Ponas Valisteroj. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu pritarti tam, kad reikėtų pažiūrėti į sąsają su fondais. Taip pat e, reikėtų čia atsižvelgti į Junkerio planą ir e, kitas Europos iniciatyvas. Pritariu pranešėjo pasirinktam požiūriui. Aš dar manyčiau, kad trūksta šioje nuomonėje žodžio dviračiai. Juk tai yra fantastiška viešojo transporto priemonė. Mes visi storėjame, esame nebeaktyvūs. Matau, kad linksi visi esantis salėje. Todėl tikiu, kad tikrai reikėtų įtraukti dviračius į šį nuomonės projektą. Tai yra toks tipinis olandiškas įnašas. Aš galėsiu pateikti pakeitimą. Pavyzdžiui, Niderlanduose yra tūkstančiai dviračių, kurie leidžia žmonėms juos pasiimti prie traukinio stoties ir kažkur nuvažiuoti. Dviračiams nereikia iškastinio kūro ir tai yra tikrai puikia alternatyva. Dėkoju. Ačiū. Man tai yra visiškai priimtina. Mes net parlamente galėtume išbandyti šią alternatyvą. Toliau panas Van Miltenburg. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu patvirtinti, ponas Nisteliroj, yra šešėlinis pranešėjas ir aš mačiau darbo dokumentą. Ten tikrai pranešėjo dokumente yra numatoma vieta dviračiams. Tačiau dabar ne apie tai norėjau pakalbėti. Pranešėjas puikiai padirbėjo, parengė gerą nuomonės projektą. Jis taip pat kalba apie tvaraus judumo planus. Aš manau, kad labai svarbu, jog miestai turėtų galimybę sudaryti savo planus, kurie būtų geriausiai pritaikyti būtent tam konkrečiam miestui. Miestai turi nurodyti, kokie yra jų poreikiai ir kokio judumo jiems reikia. Reikia pasižiūrėti, kaip miestai gali pasteikti struktūrinius fondus. Tai ta sąsaja yra nurodoma e, nuomonės projekte. Kalbant apie miestų judumą, tai tikslo gali siekti patys miestai, o dėl subsidiarumo tai aštuntoje dalyje yra nurodoma, kad komisija turi pateikti įvairius standartus, taip pat numatyti patekimą į miesto zonas, spręsti dėl ženklų įvairių ir taip toliau. Aš norėčiau paklausti pranešėjo, kągi jis turi omenyje. Juk miestai turi apsispręsti dėl tokių dalykų, jie turi teikti tokius pasiūlymus. Aš nemanau, kad ES lygių reikia viską reglamentuoti. Tai gal galėčiau išgirsti daugiau paaiškinimų šiuo klausimu. Dėkoju. Dabar panas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Kas dėl nuomonės projekto? Tai turiu pasakyti, kad ji labai kokybiška ir turiu porą pastabų tik. Kaip ir ponė Klaus kalbėjo, aš pritarčiau, jog reikėtų numatyti reikalavimą pagal kurį Europos platforma, Europos ekspertų grupė atsakinga už judumą miestuose įtrauktų ir atstovus iš regionų bei vietos valdžios institucijų. Tam, kad tie atstovai galėtų kalbėti savo miestų ir regionų vardu. Būtent tai būtų garantija, kad tokiuose platformose būtų gaunami rezultatai, kurie atitinka realius miestų poreikius. Tai turėtų būti taikoma ir kitoms interesų grupėms, tokioms, kurios pavyzdžiui skatina važinėjimą dviračiu. Reikia, kad ir jų balsas būtų išgirstas. Aš norėčiau paminėti vieną paradoksą, kuris iškyla nuomonės projekte. Mes norime, kad e, miestuose būtų daugiau pėsčiųjų, daugiau dviratininkų, tačiau tai reiškia, kad e, pasitaiko ir daugiau nelaimingų atsitikimų, daugiau žmonių yra sužeidžiama. Vadinasi, mums reikia tyrimų, kurie parodytų, kokios yra tokių eismo įvykių priežastis ir kaip galima būtų sumažinti jų skaičių. Čia reikėtų nepamiršti dviratininkų mėgėjų, pavyzdžiui, kaip sakė ponas Malteroj. Reikia ieškoti naujovių. Reikia, kad sprendimai būtų inovatyvus. Mano antroji pastaba yra susijusi su tranzito pajėgumais miestuose. Kila daugybė problemų tokių kaip tarša ir panašiai. Vadinasi, mums reikia investuoti į aplinkelius. Reikia ieškoti būdų, kaip galima būtų apvažiuoti miestus tam, kad nebūtų paties tranzito kertant miestą galima būtų prašyti miestų investuoti į tokią infrastruktūrą tam, kad pačiose miestuose nebūtų labai intensyvaus eismo. Čia mes galėtume prašyti komisijos paramos, kadangi tokie infrastruktūros projektai labai daug kainuoja. Bet visa tai yra susijęs su miestų judumu. Tai yra susijęs su septintu ir aštuntu punktais. Dėkoju. Labai ačiū. O dabar ponas Vankarsel. Suteiksiu Jums žodį, kad galėtumėte atsakyti į klausimus ar pateikti savo pastabas. Atsiprašau, ponė Vankarsel, aš praleidau Europos komisijos atstovą, labai atsiprašau dėl to. Sutiksiu žodį ponui Vans Lindberg iš transporto generalinio direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai džiugu, kad regionų plėtros komitetas juda tą pačią kryptimį kaip ir komisija. Norėčiau padėkoti pranešėjui bei šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Komisija gali jūs patikinti, kad visi pasiūlymai yra aktualūs. Kaip jau pabrėžė kiti, kas dėl sanglaudos politikos, tai 2013 metais komisija patikė savo e, miesto judumo e, politikos dokumentą, kur yra įtraukiami ir vietos ir regionų lygmenis. Sanglaudos politika gali ir turi būti pasitelkiama tam, kad būtų imtasi konkrečių veiksmų konkrečioje vietoje. Nėra prievalės turėti miestų judumo planą, tačiau buvo labai rekomenduota valstybėms narėms pasinaudoti sanglaudos politikos parama, siekiant sudaryti miestų judumo planus ir juos įgyvendinti. Daugelėje veiklos programų jau yra pasiūlymai sudaryti miestų judumo planus. Gal reikėtų paminėti kai ką ir apie platformas, tvaraus judumo platformas. Tai yra vidaus priemonė, kuri leidžia koordinuoti projektus Platformos rezultatai yra prieinami judumo observatorijos tinklalapyje. Jis yra viešas. Dėkoju. Ačiū Jums, o dabar ponia Van Karselė, prašau. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Manau, kad reikėtų pradėti nuo to, kas buvo pasakyta pabaigoje prisimenant klausimą susijusį su ES komisijos vaidmeniu. Akivaizdu, kad komisija yra atsakinga už bendrųjų gairių parengimą ir tik tiek. Kaip visi žinome, regionai, ypač miestai ir miesteliai, yra atsakingi už tai, kad būtų sukurti šie judumo planai. ES gali parengti tik bendro pobūdžio gairės. Toks yra komisijos vaidmuo. E, gerbiamasis kolega, aš nesu Olandas, bet puikiai suprantu, ką sakėte. Tai ne šiaip savo e, pasisakymas, jis yra labai susijęs su praktika, su patirtimi. Taigi manyčiau, kad jūsų pastabos yra labai naudingos. E, kitos pastabos e, vykstančiams diskusijams taip pat buvo labai naudingos. Yra tik 13 dalių atspindėtos visos pastabos. Deja, laiko neturime daug. Šioje nuomonėje taip pat yra ribota ženklų skaičius. Patikite labai įdomių minčių ir esu įsitikinęs, kad bus galima į daugelį iš jų atsižvelgti, nes visa tai tik patobulin šį pranešimą, juk to ir siekiame. Buvo pabrėžtas vienas dalykas Ir tai atspindi pagrindinę šios popietės mintį. Tai susijęs su žaliaja ekonomika, tvarumu ir aplinkos apsauga. Visa tai dera su ekonomikos augimu. Be to jau buvo įrodyta, kad ekonomikos vystimasis turi didelį potencialą. Tam padeda pagrindinis aplinkos apsaugos ramstis. Aš neskau, kad kiti aspektai nedėra, bet jie yra labai susiję, jie yra gyvybiškai svarbus. Labai įdomios pastabos buvo dėl saugumo kelyje ir kaip būtų galima e, geriau derinti šeimininį gyvenimą su tvariu judumu. Kartais gali atrodyti, kad savokos yra labai nutolusios, bet tik iš pirmo žvilgsnio, nes visą tai yra labai susiję. Taigi ačiū Jums už labai naudingas pastabas. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems. Kaip jau sakiau, visa tai tik patobulins dokumentą. Toks ir yra galutinis tikslas. Ačiū. Na, o diskusijų pabaigoje siūlau, kad pake, pasiūlymai dėl pakeitimų būtų pateikti tre, trečiadienį, gegužės 13 dieną, 12 valandą. Toks yra terminas. Gegužės 13 diena, 12 valanda. Ačiū visiems už diskusiją. Na, o dabar mūsų šios dienos darbo tvarkės klausimai yra aptarti. Toliau vyks uždaras koordinatorių posėdis. Todėl prašau pasilikti tik koordinatorius ir politinius patarėjus.